Sí, buenos días, señores diputados. Vamos a comenzar nuestra reunión esta mañana. Labas ah. rytas, norėčiau pasveikinti Čilės prezidentą Sebastian Piniero mūsų posėdėje. Prieš dešimtį metų paskutinį kartą pas mus laikė, lankėsi e, Čilės prezidentas, tikrai malonu Jūs čia matyti šiandien, malonu pasveikinti Jūs ir Jūsų delegaciją. Taip pat e, džiugiuosi čia matydamas ir Čilės ambasadorių Briuselėje. Pagal e, parlamento ratifikuotą susitarimą su Čile, kuris teikia didžiulių privalumų ypač priekybos srityje. Prekybiniai santykiai suklestėjo, taip pat suintensyvėjo politinis ir ekonominis dialogas. Tai yra plačiausia užmoja, kada nors pasirašytas susitarimas su e, ne ES valstybe ir tikimės tolesnių panašių susitarimų. Vienas svarbiausių mūsų tikslų yra politinis dialogas ir čia mes kaip parlamentarai norime akcentuoti to matmens svarbą. Taip pat noriu pasakyti, kad e, čia yra ir bendros jungtinės delegacijos vadovas ponas Kampos bei Čilės, e, iš Čilės pusės pirmininkas taip pat dalyvauja. Čilė, Čilė galima laikyti persitvarkymo uh, procesų pavyzdžių, modelių. Vertinant parlamentinį dialogą, norėčiau pasakyti, kad sausio mėnesį numatytas kitas susitikimas šio dialogo kontekste e, Santiege, Čilėje. Ir šio dialogo kontekste E, stengiamės toliau plėtoti ryšius tarp Europos parlamento ir visos Latino Amerikos. Per ateinančius kelius metus pagrindinis mūsų siekis bus e, užtikrinti, kad politinis dialogas įsibėgėtų, taip pat stiprinti politinį dialogą tarp ES, tarp Latino ir Centrinės Amerikos šalių, taip pat e, plėtoti min, dialogus ministrų ministrų lygmenių. Noriu pasakyti, kad nuo 99-ųjų vyksta dialogai ministrų lygmenių. Noriu pasveikinti Jūs su pergalė. Ir taip pat noriu pabrėžti, kad dialogas vyks tik tuo atveju, jeigu bus e, dėgiamos reikalingos priemonės. Todėl Europos Sąjunga ir pasirašinėja sutartys tokias, kaip pasirašė su Čile, siekdamas šių tikslų. Per pastarosius kelis metus, kalbant apie ryšius su Latino Amerika, įvyko net keletas svarbių dalykų, Vis, bendrą susitarimą pasirašyti nepavyko, tačiau pasirašėme dvi šalius susitarimus, kuriasi Latinų Amerikos valstybių bendruomenė. E, Latinų Amerika aktyviai bendradarbiauja su Kinija ir ES yra antra pagal svarbumą to žemynio partnerė. Norėtume išklausyti jūsų minčių šiuo atžvilgiu. Kaip jūs vertinate santykius Nu, netrukus įvyks e, vadovų susitikimas ES, Eurolato asamblėjos bei Latino Amerikos e, žemyną valstybių. Ir dabar sutiksiu žodį jums. Gracias, señor presidente Salafranca. Muy buenos días. Labai ačiū. Esta oportunidad. Labai ačiū pirmininkė Salafranca. Sveikinu visus atėjus į posėdį, dėkuoju už man suteiktą progą. Pirmiausia, esu labai dėkingas Europos parlamentui už tai, kad jis egzistuoja, už tai, kad jis yra toks, koks yra ir rodo pavyzdį visam pasauliu. Šiame parlamente visuomet yra labai garsiai ir aiškiai bandoma apginti demokratiją, taiką ir žmogaus teisės. Tai forumas, kuriame išsakomos aiškios idėjos ir jos skelbiamos labai reikšmingai. E, parlamentas visuomet buvo taikos, laisvės ir žmogaus teisų draugas. Aš e, šitą dar norėčiau pasakyti ir apie Latino Ameriką. Tai žemynas, kuris šiuo metu turi 600 milijonų gyventojų. Taigi e, šiame žemynė milžiniškoje teritorijoje yra be galo daug gamtinių išteklių. Beveik nėra karų, Yra buvę religinių problemų, nors jų buvo labai nedaug. Europoje, kaip žinia, dėl religinių karų, dėl Dievo žmonės žudo vieni kitus. Mes neturime ir rasinių problemų, kurios e, pastebimas Afrikoje. Taigi mes e, palankiomis sąlygomis gyvename ir jau 200 metų esame nepriklausomi. Nepaisant to, mes nesugebame išspręsti skurdo ir ekonominės raidos uždavinių. Todėl mes jaučiamės įsipareigoję patys savo pasivyti. Šiame amžiuje Latinų Amerika išgyvena tam tikrą renesansą. Anksčiau Latinų Amerika daug kentėjo ir tam tikrą prasme pasaulio problemos dėl įvykių Latino Amerikoje tik išaugo, bet šiuo metu Mes įveikėme krizės, padidinome galimybės stiprinti ekonomiką, kurti darbo vietas. Aštuntajame dešimtmetyje mes buvome praradę tarsi demokratiją, bet e, devintajame dešimtmetyje ją tas demokratinės tendencijas atkūrėme. Ir šiuo metu mes tiesiog norime pasinaudoti galimybėmis išnaudoti demokratijos atveriamą potencialą. E, šis 21 amžius yra labai specifinis. Dar e, maždaug prieš 20 metų visame pasaulyje griuvo sienos. Ne tik e, tarp šiaurės ir pietų, rytų ir vakarų. E, ir čia galėčiau kaip simbolį pateikti Berlyno sieną ir geležinę užtvarą. Bet griuvo ir kitokios sienos. Tarp, pavyzdžiui, šiaurės ir pietų, tarp turtingųjų ir skurdžiųjų. Nemanau, kad yra dabar tokių ribų. Šis laivės pasaulis yra žymiai labiau integruotas, globalizuotas ir greičiausiai mes išgyvename e, reikšmingiausią žmonijos istorijoje revoliuciją. Tai yra žinių visuomenės, informacijos technologijos ir žinių revoliucija. Tai yra kur kas svarbiau turbūt negu pramoninė ir žemės ūkio revoliucijos. Taigi toks dabar iššūkis e, iškyla Čiliai. Čilė yra buvusi Ispanijos kolonija, o dabar jie iškyla labai svarbi ir toli siekianti misija - pakeisti savo valstybę - Čilę. Prieš e, iki šio dešimtmečio pabaigos mes turime tapti išsivyščiusią valstybę, kurioje nebebūtų skurdo. Kai e, susiformulavome šį tikslą, supratome, kad e, iššūkiai bus labai rimti, nes prieš dvi, porą metų mes e, išgyvenome labai rimtą žemės drebėjimą, kuris sugriovė viską - mokyklas, ligoninės ir labai daug kitų svarbių infrastruktūros statinių. Nepaisant to, Ir nepaisant to, kad pasaulis jau išgyveno ekonominę krizę, nesgi ekonominė krizė prasidėjo maždaug 2008 metais, dabar mes pagaliau iš šių, šio žemės drebėjimo padarinių bandome išbristi. Čilė per labai trumpą laiką siekia iki, kaip jau sakiau, šio dešimtmečio pabaigos tapti vienintelė e, Latino Amerikos uh, valstybė, kuri sugebės e, atsikratyti skurdo ir neišsivystimo e, ženklų. Tai nebus lengva. Mes, kaip žinia, turime kurti darbo vietas, turime pritraukti investicijas, didinti eksportą. Visą tai yra būtina. Ir nepaisant to, kad žemės drebėjimas ir e, pasaulio ekonomikos krizė e, sukūrė daug problemų, mes matome palankių tendencijų. Pastaraisiais metais Čilės ekonomika išaugo 6 procentais, mes sukūrėme nemažai darbo vietų ir ne tik sumažinome skurstančių lyg, e, skaičius, bet ir įtraukėme labai daug tokių žmonių į įvairius ekonomikos sektorius, sektorius, kurie būdavo labai jautrus ir sudėtingi. Moterys labai pradėjo dirbti. E, mes pritraukime daug investicijų, eksportas plečiamas, makroekonominis disbalansas šalinamas. Taigi mes kūrėme labai tvirtą pamatą. Nekalbame apie namelį pastatytą ant smėlio pelenų, mes kalbame apie pilį, kuri yra statoma ant uolos. Mūsų tikslai yra ne tik ekonominiai, bet ir socialiniai. Norime sumažinti milžinišką atotrukį tarp skirtingų visuomenės grupių. Žinia, pas mus yra daug kraštutinių, daug ypatingai skurdžių žmonių. Uh, E, prieš porą metų aš pats buvau atsakingas už tai, kad skurdas būtų pašalintas iki šio dešimtmečio pabaigos. Ir mes einame tą kryptimį. Dabar matome, kad neturtingų žmonių skaičiai mažėja, žmonių neligybė mažėja, e, turime daug radikaliai e, reformuojančių visuomenės struktūrinių programų, turiu galvoje švietimo programą, sveikatos programą, socialinės politikos programą. Tiesą sakant, e, Čilės e, plėtros e, bazė buvo milžiniška. Vienas iš jos elementų buvo stabili demokratija. Istorijoje Čilė visuomet pasižymėjo demokratiškumu. Aštuntajame dešimtmetyje buvo šiek tiek padaryta pertrauka, sakyčiau, iš demokratiškumo. Bet dabar e, žmonės grįžta prie stabilios demokratijos, e, rinkos ekonomikos, kuri būtų integruota į viso pasaulio ekonomiką, o valstybė funkcionuoja pakankamai padoriai. Taigi mes žinome, kad e, jeigu e, norime e, padaryti didelį šuolį ekonomikos radoje ir integruotis su, e, su kitomis pasaulio valstybėmis, Mes turime sukurti naujus ramšius, naujus pamatus. E, visa Latino Amerika ir Čilė e, šiek tiek atsilieka tai darydamos, bet e, pirmiausia, mes turim kalbėti apie E, labai ženklų švietimo sistemos pagerinimą, kad mes galėtume pasinaudoti piliečiais, žmogiškaisiais ištekliais. Todėl būtina švietimo reforma. Taip mes pasiektume mokslo ir technologijų pažangos. Dvigubai padidinamos investicijos į šią sritį. Dedame nepaprastai daug pastangų ir stengiamėsi pašalinti bet kokias kliūtis e, paskatoms mokytis ir e, siekti žinių. Taip mūsų visuomenė sukurs lygės, e, daugiau lygybės, atsvers daugiau galimybių, bus sažiningesnė visuomenė ir bus mažiau skurdo. Mes manome, kad tai yra pažangos e, tradicinis pagrindas. Jeigu mes e, nepasieksime to, ką siekiame sukurti, Čilė negalės būti išsivyščiusi šalis pagrįsta demokratija ir taika. Mūsų santykiai su Europos bendruomenė yra labai svarbus. Mes esame įsteigę ryšius su Europos e, bendrijomis e, dar 70-ame dešimtmetyje. Tai buvo iškart po Europos bendrijų sukūrimo. Ir dabar esame sukaupę daug patirties. Europa e, išgyveno du daugiausia gyvybių nusinešusių žmonijos istorijoje karus ir mes turime suprasti jūsų mentalitetą, kad galėtume sukurti geresnį bendradarbiavimą. Būtent taip mes stengiamės dirbti. Manau, būtent dėl to ES dabar yra suteikta Nobelio taikos premija. Čilė kuria ryšius su uh, e, ES nuo pat jos egzistavimo pradžios. Yra pasirašytas bendradarbiavimo susitarimas e, laisvosios priekybos rytyje, bet taip pat kalbame apie bendradarbiavimo politikoje, kultūroje, švietime. Daugiau negu dešimt metų toks bendradarbiavimas vyksta ir jis atnešė daug rezultatų. Europa yra pirmoji pagri... E, investuotoja Čilėje, pagrindinė investuotoja. E, ir be to labai svarbi Čilės socialinė partnerė. Padaryta yra labai daug. Čilė yra atvira pasauliui Ir kitas svarbus mūsų žingsnis bus integracija į pasaulį. Mes e, norime tapti labiausiai pasaulyje integruota valstybė. Mes turime 60 laisvosios prekybos susitarimus su Europą, Junktinėmis Amerikos valstybėmis, Kinija, Japonija, Koreja. Ir dabar mes stengiamės sukurti dar du E, specialius susitarimus, kurie apimtų keletą Latino Amerikos valstybių - Čilę, Peru, Kolumbiją e, ir keletą kitų valstybių. Tai būtų e, dokumentas leidžiantis pagreitinti prekybą, prekių mainus, žmonių mainus. Norime, kad tie procesai būtų greitesni. Mūs, mums pavyzdžių tarnauja Europa, Europos Sąjunga. Na, mūsų atspirties taškas, pradinis taškas yra turbūt e, palankesnis e, ateičiai kurti negu jums buvo po dviejų pasaulinių karų, nes mes e, turime įsišaknyjusią demokratiją. Be to esame pasirašę daug daugia šalių susitarimų. Vienašališkai bandome sumažinti mūtų tarifus, norime tapti valstybę integruotai pasaulio ekonomiką. 65-75 procentai mūsų ekonomikos įplaukų ateina iš pasaulio prekybos. Siekiame ir politinių reformų. Mūsų politinių institucijų sąranga yra koreguojama, keičiama. Pagal mūsų sistemą galima balsuoti laisvanoriškai, balsavimas nėra privalomas. Reikia reformuoti politinės partijas rinkimų sistema turi būti pakeista. Ir darome viską, ką galime ir kas reikia, kad būtų įgyvendinti mūsų išsikelti tikslai. Mes e, žinome, kad e, jau buvome labai priartėję prie tų tikslų įgyvendinimo, bet dėje mums nepavyko to padaryti. E, norėjome panaikinti, išpašalinti skurdą, bet nepavyko. Iš Europos mokomės ne tik dėl istorinių priežasčių. Mes suprantame, kad Latino Amerikoje galime sukurti kažką labai panašaus. E, Latino Amerikoje uh, dominuoja dvi pagrindinės kalbos - ispanų ir portugalų, nes kažkada mūsų valstybės buvo okupuotos Ispanijos ir Portugalijos. Ir tai ženkliai prisideda prie homogeniškos integracijos. Bet kol kas Lotynų Amerikos integracija nebuvo tokia vaisinga ir gili, kokia turėtų būti. Šiuo metu Čilė siekia e, įgyvendinti politinį susitarimą su Meksika, Kolumbija ir kitomis Latino Amerikos valstybėmis, kurios atlieka svarbiausią vaidmenį pasaulyje. Mes, e, pasaulio akimis turbūt mes labai ženkliai ir sparčiai žengėme į integraciją. Bet e, taip pat kalbame apie specifinę prekybos integraciją E, per, vande, per ramų į vandenyną. Taip mes užtikrintume priekybą e, efektyvę ne tik per Atlanto vandenyną, kas jau yra gerokai išvystyta, bet ir su uh, ramiojo vandenino kitomis, kitoje pusėje esančiomis valstybėmis. Taigi mes to siekiame, esame entuziastingai nusiteikę ir žvelgiame į ES bei palaikome gložius ryšius. Mes e, turime tam tikrą e, evoliucinį straipsnį mūsų integracijai reglamentuoti. Mes suprantame, kad per vasaruosius šešerius metus e, labai šiltai priimami parlamente. Gal netiek smarkiai taryboje ir komisijoje. Kai vyksta uh, aukščiausio lygio susitikimai e, tarp 27 valstybių vadovų. E, mes norėtume, kad kažkas panašaus būtų suorganizuota ir su mūsų šalimis. Lotino Amerika turi 600 milijonų gyventojų, todėl mes manome, kad kitais metais sausio mėnesį bus galima suorganizuoti susitikimą tarp ES vadovų ir Lotino Amerikos vadovų. Mes e, Turime siekti bendradarbiavimo ir integracijos tarp Latino Amerikos ir Europos Sąjungos. Tai yra mūsų žmonių pareiga. Mes kartu turbūt turime siekti performuoti pasaulį pagal finansų ir ekonomikos padėtį. Mes žinome, kad Pasaulio bankas, kitos organizacijos siekia labai svarbių pokyčių. Ir aš manau, kad didelė dalimi su jais sutinkame. Su Europos tarybos pirmininku kalbėjomės ir Galiu pasakyti, kad šis e, aukščiausio lygio susitikimas tarp Latino Amerikos ir ES leis e, e aptarti pasaulio, kuriam reikia pokyčių e, problemas, nes pasauliu iškyla nauji iššūkiai ir mes visi kartu turim juos atremti. Ir galiausiai norėčiau pasakyti, Amerikos politikai m, turintis 200 e, milijonų e, sako, kad yra daug žmonių, kurie klausia, kodėl yra daug pasiūlymų, bet labai nedaug jie tampa realiais. Pažvelgime į ES Rautinų Merkel ir suprasime, kad daug kas gali tapti realiais. Ačiū. Muchas gracias, señor presidente, por este fresco que nos ha pintado las relaciones eh, bilaterales. Ačiū, pane prezidente, už eh, jūsų išvalgas apie Europos ir jūsų šalies tarpusio santykius. Dabar pradėsime diskusiją su parlamento nariais. Kalbėtųjų sąrašą įtraukti devyni kolegos. Turime diskusiją vykdyti pakankamai trumpai, nes po to turėsime svarstyti kitus klausimus. Taigi daugiausiai skirsime po pusantros minutės kiekvienam kalbėtojui. Pirmasis kalbės e, Junktinio parlamentinio komiteto pirmininkas, panas Korė del Campos. Ačiū. Pirmininkė, panė prezidentė, mums didelė garbė pasveikinti Jūs šiame parlamente. Jūsų atvykimas šiandien labai svarbus, dvišaliams santykiams tarp ES ir Čilės. Šiandien sukanka 10 metų po asociacijos sutarties pasirašymo. Buvo pasirašyta 2010 lapkričio mėnesį. Noriu kolegoms Salafrankai, Moreno, patinktinio komiteto. Nariams norėčiau padėkoti už jų darbą ir pastangas ambasadoriui, bei noriu pasveikinti Čilės parlamento narius ir visus kolegas iš Europos parlamento atvykusius į šį posėdį kadangi esu jungtinės ES ir Čilės parlamentinės asamblėjos Europos parlamento delegacijos pirmininkas, turiu pabrėžti, kad mums šis susitikimas yra labai svarbus ir e, e, man tenka garbė su kolega Lovensinį pirmininkauti e, jungtinio parlamentinio komiteto posėdžiams. Mūsų jungtinis parlamentinis komitetas, esu Čilės, dar neturi teisėkuros įgaliojimų, tačiau turi patariamai balsą. Kitos institucijos į šį balsą įdėmiai įsiklauso, nes jos puikiai supranta, kad mums parlamento nariams tenka didžiulė atsakomybė. Galime konstatuoti didžiulę pažangą padarytą po asociacijų sutarties pasirašymo. Pakanka tik pateikti kaip pavyzdį smarkiai išaugusios prekybos apimtis ir tai yra geriausias įrodymas, kad šis sutartis tikrai e, buvo tinkamai paruošta ir kad mūsų santykius tarpusavio reikia dar labiau stiprinti. Aišku, kai kurie straipsniai susijęs su atitinkamomis rytimis buvo būtini įtraukti į tą sutartį, tačiau reikia žvelgti taip pat ir į ateitį, į technologijų vystimąsi, atsinaujinančių energijos šaltinių taikymą, energetikos tinklus ir e, manau, kad vieni kitus tik praturtintume pasikeisdami savo patirtimi. Naudodamasis progą noriu padėkoti ponui Sebastianui Pinierai už jo puikų darbą E, organizuojant CELAC e, darbą, tai yra Latino Amerikos ir Karibų valstybių, Karibų jūros valstybių bendradarbiavimo ir mes metu vyksta tinkamas aukščiausio lygio susitikimas Santiago de Čilė mieste. Norėčiau palinkėti šiam renginiui kuo didžiausios sėkmės, nes tas vadovų susitikimas bus labai svarbus tarpusavio santykiams tarp ES, Latino Amerikos ir Karibų jūros regiono, tam, kad CELAK organizacija taip pat sustiprėtų ir kad visi galėtume dėti kuo daugiau pastangų, kad tinkamai veiktų parlamentinė demokratija. Ačiū, kurie dekampo žodis suteikiamas e, ponui Milan Mon. Ačiū pirmininkė, prezidentė. Aš norėčiau prisijungti prie pono Salafranko sveikinimo žodžio, prie pono Korėdė Kampas. Taip pat džiaugiuosi, kad atvykote į Europos parlamento užsienio reikalų komitetą. Minėjote ir aukštai vertinote asociacijos sutarties e, su, su e ES pasirašymą, jie labai teigiami. Minėjote, kad reikia tos tarpusavio santykius stiprinti, nes e, kartais tie raginimai nebūtinai sulaukia tinkamo atgarsio ir įvertinimo, tačiau aš kaip Ispanijos atstovas norėčiau stiprinti tarpusavio santykius su, su jūsų šalimi ir kad ES dėtų tokias pastangas. Taip pat pageidaučiau, kalbėjote apie Ramėjo vandenino regioną kaip ekonomikos saugimo zoną, minėjote Atlanto vandenino viduržėmę jūrą, todėl aš norėčiau e, apskritai e, įsigilinti į jūsų šalies ir visos Latino Amerikos tarpusavio santykius, kalbėjote apie ekonomikos vystimosi pagrindinius ramščius, apie naujoves, Prieš kurį laiką skaičiau straipsnį apie sąlygas verslui įsikurti, pradėti veiklą Čilėje, siekiant pritraukti užsienio investuotojus ir atitinkamai skatinti ekonomikos augimą bei užimtumą. Galbūt galėtumėte tarti keletą žodžių apie šią programą daugiau, nes e, e, taip siekiama pritraukti į šalį e, migrantus iš užsienio ir verslininkus. Pone Gomis, pane pirmininkė, mums didelė garbė su jumis diskutuoti šiandien. Mes e, taip pat e, siekiame Čiliai padėti išspręsti didžiausias patirimas problemas, užtikrinti lyčių lygybę, kovoti su skurdu, Noriu paklausti, kokiu žingsniu imasi Čilė tam, kad geriau integruotų labiausiai pažeidžiamas visuomenės grubės, mapučia, tautinė mažuma, kitas tautinės mažumas. Noriu pakalbėti apie Ramio vandenino valstybių grupę. Kaip Čilė vertina įtampas, kurios šiuo metu e, kyla tarp Kinijos ir Japonijos, aš turiu minėti tą ginčą dėl salų tarp dviejų valstybių kokį poveikį tai gali turėti tokioms šalims kaip Čilė, kuri labai siekia skatinti partnerystę ar ramiajame, ramiai vandenino regione ir aktyviai veikia atitinkama kryptimi jungtinėse tautose. Norėčiau paklausti, ar e, būtumėte suinteresuoti, kad būtų pakeistos ekonominės ir politinės e, pasaulio institucijos, kalbėti apie pasaulio banką, čia norėčiau paklausti jūsų nuomonės dėl jungtinių tautų saugumo tarybos, kuri patekusi į klavitę, pavyzdžiui, sprendžiant Sirijos problemą. Kokiu pasiūlymu, kaip išspręs šią problemą galėtumėte pasiūlyti? Ponas pa, Panajotovas. Ačiū, ponė pirmininkė. E, Aš kurį laiką dirbau Čilėje e, ir norėčiau užduoti Jums klausimą, kuris labai svarbus visiems mums. Kaip atsitiko, kad e, Čilė nepateko į krizę, tos priemonės, kurių ėmėtės jūs, jūsų vyriausybė, turėjo labai te, didelio teigiamo poveikio. Tai galėtumėte apie tai daugiau papasakoti. Ačiū, ponė Panajotovas, ponė Lunačiai. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš atstovauju liberalų frakcijai. Taip pat noriu pasakyti, kad jūs puikiai pristatėte Čilės padarytą pažangą atrodo, kad jūs esate vienas iš tų, kurie siekia dar daugiau. Jūs siekiate sukurti Čilės socialinę rinkos ekonomiką. Europoje mes pasiekėme to. Skirdami daugiausiai dėmesio ne tik pramonės pelnai, tačiau, ir, tačiau taip pat ir atitinkamų vertybių puoselėjimui pagrindiniai e, Čilės e, gaminiai e, yra susijęs su žemės ūkiu, tai yra vaisiai, daržovės, apie, vain, apie vyną jau nekalbu. Taigi <clears throat> galbūt būtų galima Čilės eksportą labiau sieti su socialiniais klausimais, socialinio teisingumo užtikrinimu. Kalbėjote apie investicijas į Čilę. Kokias konkrečias investicijas turite omenyje, nes investicijų paletė gali būti pakankamai plati, galima um, investuoti į uh, socialinę sritį, gamybą, į spekulacijas, tai galbūt galėtumėte sukonkretinti šiek tiek. Prieš kurį laiką buvo daug kalbama apie smurtą prieš moteris Latino Amerikoje, pavyzdžiui, Meksikoje, Guatemaloje, kitose šalise Europos parlamentas pareiškė savo nuomonę dėl šių įvykių. Kaip vertintumėte e, pasiūlymą įtraukti šią temą į mūsų aukščiausio lygio gautinę deklaraciją? Kožušnik. Ačiū. Pone pirmininkė, man Prezidentė, man labai patiko jūsų kalba, jūs kalbėjote apie griuvusias sienas, apie žmogaus teisės, aš esu iš Prahos, iš Čekijos Respublikos, mes dalyvavome griunant, greunant geležinę uždangą, matėme, kaip griuvo Berlyno sieną, aš priklausau konservatorių, reformatorių frakcijų Europos parlamente, mums priekaštavime, kad esame prieš Europos Sąjungą, tačiau aš norėčiau tai paneigti. Čekija, kaip vidurio Europos valstybė, sukaupusi daug patirties žmogaus teisų ir laisvių e, pagarbos rytė, todėl mes labai dėmesį stebime Latino Amerikos valstybių integraciją ir galiu Jums pareikšti, e, kad galite būti tikri dėl mūsų paramos. Ponas Perėlo. Uh, Ačiū, ponė. Pirmininkė, noriu užduoti konkretų klausimą. Mūsų parlamentas siekia ginti žmogaus teisės ir laisvės demokratijos principus. 77 metais vyko <clears throat> netinkami pokyčiai, konfiskuota e, nuosavybė, 93-aisiais buvo priimtas įstatymas atstatyti nuosavybės teisės. Noriu paklausti, kaip Čilės vyriausybė sprendžia šį nuosavybės teisų klausimą. Muchas gracias y bienvenido, presidente Piñera. Pone Irigojan, ačiū. Pone Piñera, malonu Jūs čia pasveikinti. Turiu porą klausimų. Visų pirma, Jūs kalbėjote apie palankę ekonominę situaciją e, šiuo metu vyraujančią Čilėje. Vertinant žmogaus iš gatvės poreikius, reikalavimus gyvendinti daugiau reformų, geresnių reformų ir atsižvelgianti tai, kad Čilėje yra e, potencialo tai daryti. Ar jūs įgyvendinsite Čilėje sveikatos apsaugos reformą, nes tai sumažintų atotrukį tarp socialinių klasių, taip pat tarp mm, skurdžių ir turčių, nes tuo tarpu turtingieji toliau turtėjo, o skurdžiai tampa dar skurdesni. Jūs kalbėjote apie svajonės, o kaip su teisingumu? Norėčiau priminti Kamelo Svorijo atvejį 2002 metų Ispanai išdavė arešto orderį šešiems Ispanijos pareigūnams. Ar jūs manote, kad teisingumas bus užtikrintas? Pone Miranda, ačiū. Esame sulaukę ir pilietinės visuomenės atstovų iš jūsų šalies, mapučių genties atstovų, taip pat bendrai pilietinės visuomenės atstovų. Uh, ir jie mums pristato šiek tiek kitokį vaizdą ir padėtį nei jūs. Jie kalba apie socialinę atskirtį, marginalizaciją. Per pastarosius kelis metus jūsų valstybė nepaprastai sparčiai augo ir e, išplėtojo prekybinius santykius su visu pasauliu, tačiau egzistuoja baisi skurdo bedugne tarp kai kurių tarp, tarp, tarp kai kurių šalies regionų ta situacija nesikeičia ir mapučių genties e, atstovų teisės yra pažydinėjamos nebaudžiamai. Pareisiais metais jie surengė bado streiką. O kaip su uh, ž, pakrantės žvejybą reglamentuojančiais įstatymais buvo priimti atitinkami įstatymai net nepasitarus, nepasikonsultavus su uh, vietinių žvejų bendruomenėmis? Taip pat kai kuris atvejais ribojama žodžio laisvė ir pilietinės laisvės, turiuomenį konkretų įstatymą. Čia esantis kai kurie nariai tikrai dėl to sunerime, ypač dėl mapučių genties e, atstovų teisių, mapučių genties vaikai, apie jų padėtį kalbėjo UNICEF atstovai ir UNICEF atstovai teigia, kad dabartinė padėtis yra gėdinga. Mes sulaukėme laiš... raštų šią temą. Siekiant užtikrinti e, demokratiją jūsų šalyje ir visų teisų gyvendinimą, na, mes linkime jums sėkmės ir, ir linkime jums viso ko geriausio, tačiau tie mano minėti dalykai mums kelia susirūpinimą, ypač kalbu apie mapučių genties e, narių teisės. Ir mes esame pasirengę jums padėti, padaryti tai, kas būtina turėtumėte klausytis ne tik mūsų, bet ir savo šalies žmonių. Ačiū, ponė Miranda. Pone Munjys. Ačiū, pirmininkė. Man tikrai didelė garbė matyti jūs čia ir pasveikinti jūs čia, nes buvome susitikę, kai buvau jungtinio komiteto pirmininkė e, Čilė nemažai, ne, nemaža dalimi yra priklausoma nuo ES, nes mes esame labai daug investavę Čilėje. Ir jūsų išrinkimas buvo e, Čilės demokratijos konsolidavimo e, kertinis akmuo turiu, taip pat noriu žodžiu porą klausimų. Pasaulio bankas šią savaitę paskelbė ataskaitą, kurioje teigiama, kad 12 procentų Čilės gyventojų priskirtini e, taip vadinamai viduriniai klasiai. Europos Sąjungoje vidurinės klasės šiuo metu kaip tik skursta. Todėl norėčiau, kad papasakotumėte apie tai, kas vyksta Čilėje ir kaip jums sekasi uh, kovoti su neligybė, su neligybė visuomenėje. Taip pat norėčiau pakalbėti apie švietimą. Reikalingos didelės investicijos, kad būtų mm, pasiekta pažanga, reikia ypač investicijų švietimą ir sveikatos apsaugą. Kiti rinkimai bus pirmieji rinkimai kuriuose galės dalyvauti ir už Čilės ribų gyvenantis čiliečiai. Ar galite e, patikinti, kad taip ir bus? Galės įgyvendinti savo teises. Čilės šiaurė ir pietus vaidina labai svarbu vaidmenį, sprendžiant regioninius konfliktus. O kalbant apie regioninius konfliktus, Paragvajus tampa vis labiau izoliuotas Latino Amerikos žemynė. Ar jums pavyks nutiesti tiltus ir į tą šalį? ir kaip, ką jūs rengėtės daryti pietinėje Latino Amerikos dalyje? Ačiū. Turiu tik trumpą klausimą. Čilės vyriausybė e, e, įsivėlusi į konfliktą su Peru ir Bolivija. Kaip jūs tai vertinate, ko, kokie yra istoriniai duomenys ir kaip jūs ketinate šį konfliktą išspręsti? Kitas svarbus dalykas, klausydamasis jūsų, jūsų paskamo apie ne, aštuntąjį 90-metį laikotarpį, kuomet buvo nutraukti demokratiški procesai, jūs tai vertinate klėstėjimo laikotarpį, ar jūs tikrųjų, iš tikrųjų jį taip vertinate? Mes, mūsų galva, tai buvo e, diktatūros laikotarpis. Jūs tiesiog kalbėjote apie tą laikotarpį kaip apie demokratijos proceso nutrūkimą. Pirmininkas, ačiū. Kaip matote, ponė Pinėra, Europos parlamentas tikrai labai domisi įvykiais jūsų šalyje. Iš šį susitikimą atėjo daugybė parlamento narių ir tai ir atskleidžia tokį susidomėjimą ir dabar suteiksiu Jums galimybę atsakyti šios klausimus. Ačiū. Sulaukiu tikrai daug klausimų. Kai kurie iš jų iš tikrųjų yra neklausimai, bet veikiau pareiškimai, bet pabandysiu atsakyti juos visus ir pabandyti tai padaryti klaustai. Mūsų vykdomos programos, e, verslo inkubatorių programos skirtos pritraukti e, technologijų raidą į Čilę, skatinti inovacijas bei darbo vietų kūrimą, pritraukti e, verslininkus iš viso pasaulio, kad jie galėtų gyvendinti savo projektus ir kurti savo įmonės Čilėje. Jie gauna vizą ir jie gauna iki 50 tūkstančių dolerių subsidiją, kad plėtotų savo veiklą Čilėje. Mes tikimės, kad tai duos mums palankių rezultatų, kad tai padės išplėtoti technologijas, paskatins uh, švietimo sistemos raidą. Ir iš Čilė atvyksta daugybė žmonių. Tai darome, kad paskatintume technologijų raidą bei e, švietimo sektoriaus pagyvėjimą. Jūs kalbėjote apie socialinės programas ir mepučių genties žmonės. Bei jungtinių tautų pertvarkos procesus. 70 procentų savo biudžeto skiriame socialinėms programams neligybės, kovai su neligybė atskirtimi mano šalyje, kovai su skurdu. E, skurd, mums, mums sekasi kovoti su skurdu ir e, mums pavyko 40 procentų sumažinti e, tą lygmenį, tačiau vis dar nemažai žmonių gyvena skurde. Kalbant apie socialinės programas, mes skatiname e, etiškas investicijas į šeimą ir, ir tas investicijas e, skiriame kelių kriterijų pagrindų, tai yra e, oraus gyvenimo užtikrinimas, taip pat jei E, kokios nors šeimos, į tos šeimos vaikai vaikšto į mokyklą, tai tada šeima gauna papildomai lėšų. Ir mes siekiame uh, užtikrinti geresnį švietimą jaunai kartai vaikams. Taip pat uh, skiriame, tokioms šeimoms skirdame lėšas, skirdame lėšų ir tų šeimų judumui, kad žmonės galėtų susirasti darbo. Tai yra, mes siekiame konkrečiai padėti žmonėms išbristi iš skurdo. Mapučių genties žmonės. Jie, gyvavo, jie gyveno ten e, jau prieš ispanų atvykimą ir iš tikrųjų Amerika atrado ne ispanai, o kiti žmonės. Tai yra tikrieji e, šalies gyventojai ir mes gerbėme jų istoriją. Todėl skatin, vykdome kitokią politiką mapučių genties atstovų atžvilgių. Mes suteikėme jiems konstitucinį statusą, prisijungėme prie TDO susitarimo 179 ir tai reiškia, kad mes e, pripažįstame jų teisės. Mes siekiame užtikrinti socialinę socialinės jų teisės jų gyvenamame regione, jų kultūrą, jų kalbą. Taip pat vykdoma P4 pirmoji iniciatyva. Joje dalyvavo Singapūras, Indija, kitos valstybės. Dabar įtraukime Junktinės valstijas, Kanadą, Vietnamą, Australiją, Malazija. Kalbu apie laisvąją prekybą čia ir vyksta natūralus integracijos procesas. Ir tikiuosi, kad mums pavyks sukurti didžiausią laisvos prekybos erdvę pasaulyje. Po Dohos raundo nesėkmės mes siekiame skatinti, integruoti pasaulio prekybą šiuo būdu. Pasi... TVF ir pasaulio su TVF ir Pasaulio banko pagalba bandome kurti struktūrą, taip pat bandome kurti struktūrą saugumo taryboje, sprendžiant e, e, aktualius karinius, karinių konfliktų aspektus. Mes, gyven, mes tengiamės gyventi toje realybėje, kurioje gyvename. Jūs uždavėte klausimą apie krizę Čilėje, mūsų krizė kitokia nei Europos Sąjungoje, ne, Sąjungos. Mes norime išspręsti skurdo problemą ir problemas, su, kurios, su kuriamis susidarėme pastarosius 30 metų. Mes tikrai kūrėme darbo vietas žinių ir patyrimo perdavimo dėka importo kiekis auga, darbo vietų skaičius auga, tačiau svarbiausia yra, kaip pasiekti visišką užimtumą ir kaip išlaikyti tą augimą. 6 procentų augimą, kaip galima viską paspartinti, kaip užtikrinti kiek įmanoma didesnę naudą savo gyventojams. Mūsų padėtis kitokia nei Europos. Mes e, einame priekin sparčiau nei jūs, tačiau tai ir susijęs su tam tikromis problemomis, kurias patiriame. Mūsų vyriausybė pagirtina už tai, kad ji vykdė atsakingą ekonominę politiką. Ir kuomet mums gerai sekasi, mes tengiamės sutaupyti pinigų, kad būtų lėšų spręsti problemas, kuomet e, ateis blogesni metai. Jeigu turime išteklių, bandome juos taupyti, kaupti rezervą. Ir būtent e, mums pavyko įveikti krizę dėl to, kad mes turėjome atsargų uh, 2009-aisiais išgyve... buvo didžiulė krizė, tačiau mes neiš... nepatyrėme tokių pačių problemų, kadangi turėjome atsargų sutaupytų išteklių. Mes akcentuojame, kad reikia gyventi e, pagal išgalės. Jeigu to nedarai, kažkada ateina laikas apmokėti sąskaitas. Mes kol kas nežinome, kokios tos sąskaitos bus, bet mes norime jas pasiruošti apmokėti, o Europoje jūs išgyvenate įvairias problemas dėl to, kad negyvenote pagal kišenę. mes gyvename tik iš eksporto ir žaliavų eksporto. Iš tikrųjų, tai tiesa. E, kal, kalnakasybos produktų daug eksportuojame. Tai užtikrina nemažą pridėtinę vertę. Kalbėjote apie Čilės vyno e, eksporto augimą. Čilės auga ne tik Čilės vyno eksportas, bet taip pat gerėja ir jo kokybė. Mes bandome pritraukti į šalį ir mokslą bei technologijas. Makso Planko institutas, kiti svarbus akademiniai e, šio laikinių technologijų centrai ateina pas mus, mes juos bandame pritraukti tam, kad mūsų žaliavos, e, mūsų žaliavos būtų su pridėtinė verte kitais metais, kuomet vyks susitikimas, sausio mėnesį galėsime apie tai pakalbu, pakalbėti. Reikalingos ne bet kokios investicijos, socialiai atsakingos investicijos, taip pat investicijos į aplinką, kad galėtume užtikrinti nuoseklų palaikomą augimą. Kaip pakeisti vystimosi filosofiją ir logiką, kaip užtikrinti tvaresnį, labiau subalansuotą vystimasi. Uh, mes nepamirštame ir užtikrinti visą apimantį, visus įtraukiantį vystimasi. Ir ES ir Čilė yra susijusios kai kuriuose procesuose ir jie duoda nemažai naudos. Ne tik Čilėje, bet ir kitose Latinų Amerikos šalise yra vykdomos programos skirtos į, į vaikams ir moteriams. Atsakau į jūsų klausimą. Taip pat mes siekime panaikinti bet kokią mm, įteisintą diskriminaciją prieš moteris. Pakeista nemažai teisės aktų. Uh, šiuo klausimu. Tačiau turime, apie tai kalbant, kalbėti ir apie švietimo sektorių, apie socialinės tradicijas. Mūsų šalyje nėra nei vieno įsakymo, kuriame būtų tvirtinta diskriminacija tarp vyrų ir moterų. Mes taip pat siekiame užtikrinti, kad moterys galėtų suderinti profesinį e, ir šeimos gyvenimą, kad jos galėtų dirbti. Taip pat sugriežtinome sankcijas už e, nusikaltimus prieš moteris. Yra numatytos bausmės už smurtą prieš moteris Taip pat buvo užduotas klausimas apie praeities karinę diktatūrą. Ispanijos pilietis padavė, iš, byl, padavė, iškėlė bylą, jūs kalbėjote apie tuos šešis Čilės pareigūnus. Ir noriu pasakyti, kad Čilė įvykdys jai tenkančius įsipareigojimus. Ir būtent todėl, kad tokį sprendimą priėmė Čilės teismas, o ne todėl, kad, či, kad Ispanijos pilietis pateikė ieškinį. Viskas turi e, būti daroma civilizuotai, paisant visų teisės reikalavimų. Kaip jau sakau, kadangi buvo priimtas toks mūsų teismo sprendimas, tai ir bus daroma. Švietimo ir sveikatos sektoriaus reforma. Padidinome švietimui skiriamą biudžetą. Iki 12 milijardų per metus. ir skiriamos stipendijos yra 12 tūkstančių dolerių per metus. Mes norime užtikrinti galimybę mokytis visiems, užtikrinti. E, taip pat ir m, mm, pradinio išsilavinimo galimybę praeitįje. Vaikų darželiai, e, buvo ypatinga problema mūsų šalyje, tačiau dabar mes siūlome stipendijas, e, mokymo programas, kurios yra, yra panaudojamos. Jos konkrečiai skirto 60 procentų mokinių šalyje, kurių padėtis yra e, nepalanki. Taip pat mes siūlome e, paskal, paskolas lengvatinėmis sąlygomis jos bus skirtos e, šeimai. Taigi norime užtikrinti lygybę, e, vertinant teisę išvietimą. Mes taip pat bandome suartinti kai kuriuos egzistuojančius požiūrius mūsų šalyje. Kai kas teigia, kad švietimas turi būti finansuojamas šimtų procentų iš valstybės lėšų. Mes to netikime. Norime, kad egzistuotų š, e, privatus ir valstybinis švietimas ir kad būtų e, švietimo galimybė visais lygmenimis, nuo pradinio iki universitetinio. Ir būtent tėvai turėtų nuspręsti, kokį švietimą, kokią švietimą jie pagidavo savo vaikui. Ir jaunuoliai po to apsispręs, kur jie nori studijuoti pri, privačiose ar valstybiniuose universitetuose. Ir mes žinome apie tai, su kokiamis problemomis susituria labiausiai pažeidžiami skurdžiausi mūsų visuomenės nariais. Būtent todėl e, yra, egzistuoja lengvatinių paskolų galimybė. Tos paskalos nebus prieinamos visiems. Mes nemanome, kad tai gera politika. Nemanome, kad tai būtų geras būdas panaudoti Čilės išteklius. Mes su pusė. 2,5 milijono žmonių šalyje gyvena skurde. Ir mes smerkime bet kokius žmogaus teisų pažeidinėjimus. Jokios priežastis ar paskatos negali pateisinti žmogaus teisų pažeidimų. Aš žinau, kad buvo žmogaus teisų pažeidimų uh, kuomet demokratijos raida buvo nutrūkusi mano šalyje. Žinoma, kad buvo žmogaus teisų pažeidimų. Tačiau nepamirškite, kad Šilė išgyveno visus susijusius procesus ir užtikrino teisingumo gyvendinimą tų žmonių atžvilgių, kurių teisės buvo pažeistos. Palyginkite situaciją mūsų šalyje su likusią Latino Ameriką. Taigi padėtis nėra ideali, bet mes bandome spręsti žmogaus teisų pažeidimus. Ir nagrinėjome tuos atvejus Romos sutarties kontekste. Svarbiausias dalykas yra pusiausvyrą visuomenėje. Patvirtinome įstatymą, e, kuris numato kovą su diskriminacija. Pas mus galioja įstatymas, uh, E, draužiantis bet kokią e, savavališką diskriminaciją. Ir mes bandome apsisaugoti nuo diskriminacijos. Žinoma, mapučių genties žmonės susiduria su diskriminacija. Ir būtent todėl aš minėjau konkrečias programas vykdomas toje srityje ir taip pat minėjau steigiamą centrą, kurio tikslas yra pasirūpinti, kad viskas būtų sutvarkyta ir atliekama tinkamai. Mes smerkėme bet kokius žmogaus teisų pažeidimus, bet kur, bet kokiomis aplinkybėmis. Jūs minėjote įstatymą dėl pakrančių žvejybos. Mes siekėme apsaugoti savo pakrantės išteklius, nes šiuo metu e, žvejyba yra vykdoma pernelyg intensyviai žuvų ištekliai nyksta, mes bandome pasipriešinti tokiai veiklai. Norime, kad žvejyba vyktų tausiai, negalima žvejoti nieko nepaisant. Jūs minėjote e, pakrančių žvejų bendruomenės. 90 procentų mūsų žvejų bendruomenių yra vietos bendruomenės ir jie bando ginti savo interesus ir mes darome tą patį. Turime užtikrinti šios ekonominės veiklos pusiausvirą. Labai sudėtinga už, ap, užtikrinti viešųjų gerybių apsaugą. Čia turėtumėme kalbėti apie padėtį mūsų parlamente, senate ir kokia dauguma ten yra susiformavusi. Uh, kalbame apie tų interesų apsaugą, kurie turi būti e, pagristi demokratiškai, o ne kažkieno, tik tai ne, kaž, ne vienos grupės interesų apsaugą. Bandome parengti įstatymą, kuris užtikrintų, kuris skatintų tinkamą viešą tinkamą visuomenės elgesį. Mes bandome užtikrinti žodžio laisvės įgyvendinimą. Tai yra piliečių teisė, ne kažkoks leidimas, kurį vyriausybė suteikia žmonėms. Ir kai žmonės naudojasi tą saviriškos laisvę, reikia užtikrinti ir visų kitų apsaugą. Negalima naikinti e, viešųjų gerybių ar kitų žmonių turto įgyvendinant tą laisvę. Uh, Aš sakiau tai kreipdamasis į visas studentų demonstracijas. O Čilės konstitucijoje numatyta žodžio laisvė studentams, tačiau mes neleisime žmonėms kenkti kitų žmonių interesams, inter, interesams vien dėl to, kad jie bando naudoti žodžio laisvę. taip pat Taip pat noriu pakalbėti apie pokyčius nuo e, praeito amžiaus 90-mečio, apie tai, kad mūsų vidurinė klasė išaugo ir kad ji dabar e, turi geresnės sąlygas. Mes priėmėme įstatymą, mes parengėme teisės akto projektą, kurį patikėme Senatui. E, Ir mes norime suteikti galimybę visiems čiliečiams balsuoti. Latino Amerikos pietus. Mes, rengė, mes kūrėme instituciją, kurios e, raida vyksta jau keletą metų. Mm. Buvo iškilę problemų su demokratija Bolivijoje, Ekvadore ir Paragvajuje. Mes bandome tiesti tiltus į tas šalis. Ir sakyčiau, kad mes pasiekėme neblogų rezultatų. Buvo paminėta Bolivija. Bolivija yra mūsų kaiminė, mes esame pasirašę ekonominio bendradarbiavimo sutartį su ta šalimi. Ir bandome apibriežti savo teisės. Čilė, Čilės ir Bolivijos sutartis pasirašyta, buvo pasirašyta 1994 metais ir, ir mes bandome paisyti to susitarimo. Mes turime jam paklusti, lygiai taip pat kaip ES turi paklusti sutartims, kurias yra pasirašusi dėl santykių su kitomis valstybėmis. Grįžtų dar kartą prie demokratijos e, raidos per, pertraukos, pertraukio. Tai buvo prieš 40 metų. O dabar mes Čilėje nenorime skaldytis dėl istorinių priežasčių. Mes žvelgėme į priekį į užduotis ir tikslus, kurių laukiame. Muchas gracias, señor presidente. Eh, quisiera decirles que va. Ačiū, ponė pirmininkė. Dabar norėčiau pasakyti, kad e, komiteto posėdį turime tęsti pagal darbo atvarkę, o ponui pirmininkui, aš tik, ponui prezidentui, aš noriu tik pasakyti, kad e, buvo puiku, kad e, jūs patvirtinote, jog demokratijos atvirtinimui e, net pakanka apsiriboti susitarimais, kurie jau yra sudaryti tarp ES ir kitų šalių. 1990 metais e, aš mačiau, kaip jūsų valstybėje e, reikalai pasikeitė. Ir mums dabar labai įdomu stebėti jūsų uh, E, pokyčius. Mes ES norėtume kuo daugiau naudos išspausti iš to vadinamo evoliucinio straipsnio. Mes esame jūsų vieni iš pagrindinių partnerių ir aš esu tikras, e, kad jūsų partija galės padaryti viską, ką gali, kad pagerintų santykius su ES ir ES parlamentu. Jūs kalbėjote apie e, tam tikrų E, susiskaldimų mažinimą. Nelaikas dabar skirstytis ir dalintis ar skaldytis. Mes ES siekime panaikyti sienas ir dabar nelaikas būtų skirliuti kurti papildomus barjerus su Latino Amerika. Visi žinome, kad Latino Amerika nėra periferija, tai yra centras tarp Atlanto ir Ramiojo vandenino. Ir mums labai svarbu šį regioną vertinti, kaip buvom apie pasaulio ateities raidą. Turiu galvoje santykius tarp Atlanto ir Ramiojo vandenino. Uh, Mes e, e, susitiksime e, jūsų minėtos aukščiausio lygio susitikimas ir toliau kalbėsime tomis temomis, bus atliekamas nuoseklus pasirengimas. Ačiū, kad taip kruopščiai ir nuodugniai pristatėte savo valstybę, linkim geriausios kloties valstybėje ir besirengiant vadovų sustikimui. Good morning, ladies and gentlemen. Labas rytas, ponius ir ponai. Nuo Čilės einame į Albaniją. Kitas darbo atvarkės klausimas. Ketvirtas. 2012 m. pažangos ataskaita dėl Albanijos. Antrą kartą svarstome e, šį e, pranešimo projektą. Tai yra pirmasis e, visoje eilėje pasiūlymų dėl, pavy, pasiūlymų dėl rezoliucijų, dėl atskirų valstybių narių e, besirengimo ES. Turiu pasakyti, kad anksnėsėje pažangos ataskaitoje Europos komisija pripažino valstybės pasiektą pažangą ir pasiūlė e, jai suteikti kandidatės statusą, su sąlyga, kad Albanija tenkins dar neįgyvendins dar nepadarytas pagrindinės reformas. Noriu paminėti, kad 141 pakeitimą pateikė parlamentarai ir pranešėjas ponas Huntis e, surūšiavo juos į kompromisinius pakeitimus. Dabar suteiksiu žodį pranešėjai ponui Huntis, kuris e, savo poziciją dėl pakeitimų pristatys. Prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš taip pat noriu padėkoti sekretoriatui už tai, kad e, padėjo parengti tokią programą. Ir dabar mes galime padiskutuoti per artimiausią valandą gal ar e, trumpesnį laiko tarpą. E, turiu pasakyti, kad šis momentas yra labai tinkamas šiai temai aptarti. Grįžtu prie pranešimo projekto ir pažangos ataskaitos apie Albaniją. Akivaizdu, kad e, e, dabar išklausius diskusijoje dalyvavusių žmonių e, susidaro įspūdis, kad yra susitarta dėl svarbių dalykų. Esmė yra ta, kad Europos parlamentas šiam pranešimui, šiam pasiūlymui pritarė ir sako, kad Albanijai turėtų būti suteiktas valstybės kandidatės statusas, o dėl pavienių sektorių E, kaip jūs pirmininkė sakėte, 140 pakeitimų buvo pateikta. Noriu kolegoms padėkoti už pakeitimus, nes jie labai daug prisidėjo rengiant šį e, pranešimą. Aš dabar įžangai daug laiko nešvaistysiu, tik tai pasakysiu, kad yra bandoma e, suorganizuoti šešėlinių pranešėjų sustikimą, tačiau dėl objektyvių E, sunkumų. Iki šiol nepavyko suorganizuoti tokio šešėlinių pranešėjų susitikimo, kokio mes norėjome. Ir e, negalėjome aptarti pateiktų pakeitimų. Iš pasiūlymų aš parengiau kompromisinius pakeitimus, jie jums yra išplatinti šiandien. Tikiuosi, kad prieš akis tuos kompromisinius pakeitimus turite. Dar kartą pakartoju, kad tai yra kompromisiniai pakeitimai. EPP atstovė ponė Pak pateikė daug rekomendacijų ir minčių. Noriu jai už tai padėkoti. Labai įdomu dabar būtų visiems kartu susėtis ir pagalvoti, ar geri tie kompromisiniai pakeitimai. Kompromisai išplaukia iš dialogo, kurį aš palaikiau su ponė Pak Nereikia pamiršti, kad buvo ir kitų pakeitimų ir apie juos mes e, pagalvosime, bet pagrindinė diskusijoje būtent apie ponios pak pakeitimus kalbėjome. Dabar perinu prie esmės. E, šiandien 18 val. E, sueina pakeitimų pateikimo terminas. Taip mes būsime pasirengę darbui kitą savaitę Strasbūrė. Ir galėsime iš komiteto pereiti plenarinio posėdžių lygmenį. Todėl, jeigu leisumėt, aš pirmiausia pereisiu prie kompromisinių pakeitimų. Pirmas kompromisinis pakeitimas. Jokių komentarų čia nėra. Užtenka tik pasakyti, kad užteko e, suderinti pakeitimus e, parašytus maždaug e, tą pačią temą. Galbūt formuluotės ne visai tiksliai atitiko, bet jokių būdų tai nereiškia, kad kompromiso esmė skiriasi, bendrai dėl jo susitarta. Čia nieko apie pirmąjį pakeitimą daugiau ir negaliu pasakyti. Ir manau, kad mes jį galime teikti tokį, koks jis dabar yra, nebent kas nors norėtų pateikti daugiau komentarų šiandien po pietų. Ta pati pasakyčiau ir apie antrąjį kompromisinį pakeitimą. Antrasis kompromisinis pakeitimas apima uh, skliausteliuose išvardintus pakeitimus. Ir čia aš norėčiau pasakyti, kad antrojo kompromisinio pakeitimo pabaigoje Paskutinis sakinys. 2a, antras A dalis. Jūsų puslapio pačioje. Jis kalba apie ESBU bendradarbiavimą. Šiek toks te, kalbinis pakeitimas yra padarytas. Komisija nepatikė jokių konkrečių pasiūlymų dėl Albanijos. Ten yra išsakyti tik bendrėjai principai, aš juos galiu palaikyti ir belieka tik tai grinai kalbinis elementas. Toliau periname prie trečiojo kompromiso. Pone pirmininkė. E, šiek tiek norėčiau pakomentuoti terminą ribota pažanga. Manau, kad tą žodį limited, ribotas galėtumėm išbraukti, kad mes nesakytumėm, e, kad nereikia pakankamai reformų teismų sistemoje. Aš e, manau, kad čia yra grinai kalbinis elementas, nes turim tiesiog pasakyti, kad pažangos yra pasiekta. Tam pačiam kompromise A dalyje, septintoje A dalyje, e, sakome, tai, e, apie ką buvo kalbama ponios Karnelis ant pakeitime. Komisijos pasiūlyme nebuvo nieko konkretaus kas paremtų e, kovą su paplitusią korupciją teismų sistemoje. Tas ypač trukdo įgyvendinti kovos su prie, nelegalia priekyba, kontrabanda įstatymą. Čia mes e, e, manome, kad reikėtų palikti šį pagėdimą, nes kitaip mes nieko nekalbėtume apie kovą su, kovą su kontrabanda. Uh, E, ketvirtas kompromisinis pakeitimas. Nieko čia pridurti negalėčiau ir galiu perėti prie trečiojo puslapio. Penktas kompromisas. Kiek aš supratau, žiūrėdamas į ponios PAK pasiūlymus, čia nėra pasiekta susitarimo. Ne tik tarp mūsų. Tačiau mes pabrėžėme, kad ši tema labai svarbi ir ją pranešime turime palikti. Kitus pakeitimus e, apimame vėliau. O EPP pakeitimuose iš esmės dėmesys sutelktas į teisės. Ir e, teisės mes čia turime palikti. Mūsų pozicija turi būti tvirta. Aš pasisakau prieš bet kokius e, pasiūlymus išbraukti dalį teksto. Pone Pakišė PP siūlo, kad tai būtų padaryta. O dar norėčiau dėl penktojo kompromiso pridurti, O šitą ryšium su tautinėmis mažnumomis. Aš siūlau, kad čia nebūtų minimos konkrečiai aromin, aromanų ir romų tautinės mažumos. Turime kalbėti apie visas tautinės mažumas. Jau anksčiau yra paminėti romai ir manau, kad to užtektų. Aš siūlau, kad 14a išlaikytume labiau bendresno pobūdžio ir ypač, kai kalbame apie tautinės mažumas, neturėtume konkrečiai nieko paminėti. Šeštas kompromisas. Tekstą turite prieš akis. Aš siūliau pakeisti gėjų, lesbiečių, biseksualų ir transeksualų teisės, LGBT teisės. Nemanau, kad e, galėtume e, kalbėti apie diskriminaciją prieš vienokios ar kitokios lytinės pakraipo žmonės, todėl užtektų tiesiog kalbėti lytinę e, diskriminaciją. Toliau buvo pasiūlyta išbraukti žodį education, švietimas. Ir buvo taip pat siūloma nepalikti priežasčių. E, Albanijoje yra daugiau mergaičių negu berniukų. Ir taip pat yra daugiau moterų mokytojų negu vyrų mokytojų. Bet tai yra tokio bendro pobūdžio pastebėjimas. Ir aš čia nesiūlyčiau nieko keisti. Bet kokiu atveju aš nesutinku su siūlomais pakeitimais. 15b dalyje kalbama apie nemokamą uh, E, telefono liniją, pagalbos telefono liniją ir sakėme, kad reikia e, stengtis pagerinti e, nusikaltimų aukų apsaugą. Sakome, kad tokios apsaugos sistemos kaip ir nėra. Šiaip daugiau pasiūlymų neturiu, dabar nenoriu kalbėti per daug ilgai, galime iškartyti prie paskutinio puslapio, septintas kompromisas. Pone Pak ir EPP turėjo pastabų. Jie sakė, kad reikėtų grįžti prie pirminio varianto, kuris buvo pateiktas prieš e, pateikiant pakeitimus. Bet aš manau, kad tas pakeitimas yra geras, nes jame yra surašyta daug svarbių elementų susijusių su vaikais ir uh, kai kalbėjome su UNICEF organizacija, tai pamatėme, kad jie labai aktyviai toje šalyje dirba. Taip pat čia paminėme nacionalinio vaiko teisų ombudsmeno poziciją. Aštunto kompromiso komentuoti nenoriu. Devintas kompromisas, čia irgi susitarėme, dėl paskutinio sakinio buvo pasakytas vienas pasiūlymas - nacionalinis atliekų valdymo planas. Kiek žinau, e, buvo prieštaravimų, tačiau aš jiems nepritariu. Manau, kad nacionalinio atliekų valdymo planas turėtų būti paminėtas. Ir paskutinis pakeitimas, e, dešimtas. Čia vėlgi buvo įsakytas komentaras dėl nedarbo. O paskui mes dar paminėjome problemas, kurios iškyla kitiems sektoriams. Manau, kad kai kalbame apie specialių poreikių turinčių žmonės, mažumų atstovus, turime suprasti, kad kompromisas turėjo būti jiems visiems pritaikytas, jis turėjo būti visą apimantis toks e, nuoseklesnis, todėl viską paliekame. Taigi tokie yra pasiūlymai kompromisams. E, šešėliniai pranešėjai ir kolegos turbūt mato, kad e, mes apimame didelę dalimi pakeitimus ir manau, kad dabar galėsiu išklausyti kolegų ir baigsime svarstymus šio pranešimo. Dabar esu pasirinkęs atidžiai klausyti kolegų. Ačiū. Ačiū, pana Hunčius, ateiksiu žodį šešėliniams pranešėjams, atstovaujantiems politinėms frakcijoms. Nuo LP frakcijos šešėlinė pranešėja yra ponia Pak, jie manęs paprašė pristatyti jos pakeitimus ir kritinės pastabas. Puikiai galite įsivaizduoti, kaip sudėtinga yra pavaduoti Doris Pak, taigi aš tik perskaitysiu jos komentarus, nepaisant to, kad ponas pranešėjas jau uh, kai kurios dalykus paminėjo, aš vis tik perskaičiu tai, ką jį man užrašė. Pritarėme pirmajam, antram, trečiam, ketvirtam, aštuntam kompromisams. Dėl penktojo kompromiso jam prieštaravome jo pirmai pastraipai, nes mažumų teisų vartojimas Albanijoje numatytas konstitucijoje ir kitose teisės aktuose, tačiau pritarėme antrai pastraipai 14, 14a dėl mažumų. Dėl šeštojo kompromiso pritarėme pirminėje jo redakcijai. Taip pat ponia Pak pritarė tik 15, 15 pastraipos pirmai daliai kurie teigiama, raginama daryti pažangą užtikrinant LGBT teisės, vaikų teisės, socialiai pažeidžiamų asmenų teisės ir neįgalių asmenų teisės e, ir prieštarauja likusiai 15 pastraipos daliai arba e, pritarė 15 tosios pastraipos nuostatoms, jeigu bus išbrauktas žodis švietimas, nes uh, moterų Albanijoje mokytojų daugiau nei vyrų. Prieštaraujame visam septintam kompromisu, nes manome, kad pirminė 18 pastraipos redakcija rezoliucijai tinka geriau. Galime pritarti devintajam kompromisu, tačiau prieštaraujame paskutiniam sakiniui, kuriame valdžios institucijos raginamas visapusiškai įgyvendinti nacionalinį atliekų tvarkymo planą ir sukurti skaidrę bei tinkamai veikiančią atliekų tvarkymo infrastruktūrą. Dėl dešimtojo kompromiso pritarėme šio kompromiso nuostatoms nuo pradžios iki tos vietos, kur kalbama apie E, finansiškai pažeidžiamas visuomenės grupės ir e, <clears throat> daugiausiai problemų patirinčius visuomenės grupės atsižvelgiant į tai, kad pastrapoje daugiausiai dėmesio skiriama nedarbui ir reikia išbraukti kitas nuostatas. Žinoma, visi pakeitimai gali būti svarstomi toliau, išklausius įdėmiai to, ką kalbėjo pranešėjas. Manau, kad reik, prireiks daugiau diskusijų siekiant suderinti tarpusavėje pozicijas tarp ponios pak ir pranešėjo dėl kompromisinių pakeitimų. Nuo socialistų, socialistų demokratų frakcijos vardu dabar kalbės gerbiamas kolega Zala. Ačiū. Socialistų frakcijos vardu noriu padėkoti pranešiau už puikiai parengtą tą pranešimų projektą ir kompromisinius pakeitimus. Mūsų frakcija pritarė visiems pranešėjo teikiamiems kompromisiniams pakeitimams. Taip pat pranešimu yra nustatomas tinkamas politinis tonas pirmojo, antrojo, trečiojo kompromisiniais pakeitimais. Pirmiausiai atspindima parlamento parama suteikti Albanijai šalies kandidatės statusą, jeigu trumpalaikės sąlygos bus įvykdytos. <clears throat> ir e, e, bus išlaikyta parlamento parama. Taip pat atkreipiamas dėmesys į tai, kad būsimi parlamento rinkimai bus labai svarbus Albanijos integracijos procesui bei taps svarbiu e, Albanijos demokratinės brandos egzaminu. Taip pat pabrėžiama, kad Albanija daug sunkumų patiria įtvirtindama ES standartus, e, teisinės valstybės principus, kovodama su korupcija, pagerindama viešo administravimo struktūrų kokybę, užtikrindama žmogaus socialinės teisės bei aplinkosaugos priemonių laikymasi. <clears throat> Tačiau manome, kad Albanija e, atsiveria galimybė žengti e, rimtą žingsnį į priekį stiprinant savo integravimuose į Europą. Pranešime tai pabrėžiama, taip pat kaip ir būtinybė laikytis visų Albanijai teikiamų reikalavimų. Kitą savaitę balsuojant užsienio karų komitete mūsų frakcija pritars dokumento tekstui. Ačiū, ponai Zalai. Žaliųjų vardu dabar kalbės ponė Kornelisinė. Ačiū, pane pirmininkė. Noriu padėkoti ponui Hunčiui už e, visapusiškai atliktą darbą. Mums primtini kompromisiniai pasiūlymai ir manau, kad e, galima prognozuoti jiems e, platesnio masto paramą iš visų parlamento frakcijų dėl antro kompromiso, kuris, manau, yra labai svarbus dėl politinio e, klimato ir bendarbiavimo tarp politinių partijų. Tai lieka vienu iš didžiausių mūsų susirūpinimą keliančių aspektų, kalbant apie Albaniją. Taip pat e, mes pritarėme raginimui suteikti šaliai kandidatės statusą, tačiau būtina užtikrinti, kad Albanija laikytųsi nustatytų kriterijų arba jos atitiktų, čia negalime jokių šimčių taikyti, taip pat pritarėme šeštajam kompromisui, kuriame kalbama apie žmogaus teisės. Kyla tik vienas klausimas susijęs daugiausiai su ELP poziciją. Pons Kukanas, ponios pakvardu, minėjo, kad LP frakcija nenori, kad būtų minimas nacionalinis atlikų tvarkymo planas ir jo įgyvendinimas. Aš nelabai suprantu, kodėl LP laikosi tokios pozicijos, nes Albanijoje atlikų tvarkymas e, yra didžiulė problema, daug yra toksinių atliekų šalyje, kurios netvarkomos. Ir e, jos netgi importuojamos, taigi aplinkosauginių požiūrių tai gali sukelti didelių sunkumų. Man būtų įdomu išgirsti atsakymą arba paaiškinimą tokios LP frakcijos pozicijos. Ačiū. Ponas Kūkanas, nematau Aldė atstovų salėje arba ECR frakcijos atstovų, taigi dabar suteiksiu žodį kitiems norintiems kalbėti šio klausimu kolegoms ir jeigu leisite, savo pačiam suteiksiu žodį. Manau, kad diskusijos e, dėl Albanijos pažangos pastarai kartą tikrai buvo kokybiškos. Manau, kad e, jos tęsis tokia pačia dvasioje, svarstant ir pakeitimus, ir mes sugebėsime parengti galutinį pranešimo tekstą, kuris tikiuosi bus konstruktyvus. Noriu pakomentuoti kai kurios kompromisinius pakeitimus, pritarė pirmam, antrajam, trečiam ir ketvirtam kompromisams Dėl trečio kompromiso, ponė pranešėjo, minėjote, tačiau aš manau, kad vertėtų galbūt šiek tiek išsameu apsvarstyti, kokia pažanga iš tiesų buvo objektyviai padaryta e, Albanijoje. Aš nesiūlau jokio galutinio sprendimo, nes e, ar pasirinkti žodį ribota pažanga, ar paprasčiausiai palikti žodį pažanga. Dėl pirmojo kompromiso pritariu jo nuostatoms, tačiau Manau, kad pagrindinis žodis turėtų būti angliškai completion, tai yra e, paskutiniosios pažangos ataskaitos rekomendacijų viškas įgyvendinimas e, ir patvirtinimas atitinkamų veiksmų. Ir būtent tokius žodžius ir terminus turėtume visose pastraipose naudoti, pritarant trajam kompromisui, manau, kad bendradarbiavimas tarp valdančiosios daugumos ir opozicijos pagerino politinį klimatą šalyje. Ši nuostata yra kartojama du kartus pakankamai trumpoje pastraipoje. Noriu tik atkreipti dėmesį, kad aš pagaidaučiau, kad būtų pateikti aiškesni įrodymai, jog padėtis Albanija iš tiesų pasikeitė šiuo atžvilgiu tam, kad būtų paneigti tie skeptiški vertinimai. Antroje šio kompromisinio pakeitimo dalyje kalbama apie rinkimų rezultatus būsimus, aišku, Albanijai šie busimieji parlamento rinkimai bus labai svarbus, jų surengimas, balsų skaičiavimas, tolesni veiksmai po šių rinkimų. Du mano paties pakeitimai, kurie pageidaučiau, kad būtų įtraukti 74 pakeitime, kalbama apie sausio 23 dienos įvykių tyrimą, manau, kad Albanijai ir jos piliečiams e, yra ir būtų labai svarbu, kad būtų atliktas e, tinkamas ir nepriklausomas šių įvykių tyrimas ir prasidėtų tinkama teisinio persikimo procedūra, tai būtų naudinga Albanijos visuomeniai. Kitas pakeitimas 133, kurį pateikiau, atsižvelgiant į įtemptą padėtį e, susijusią su būsiu politiniu kalinių streiku. Bado, e, kuomet du iš jų bandė susideginti, aš nežinau, kokie, e, kokių veiksmų po šių įvykių buvo imtasi, aš norėčiau šį pakeitimą ir toliau teikti kaip žodinį pakeitimą, kad e, į e, tas aplinkybės būtų atkreipiamas didesnis e, dėmesys tiek, bet mano pastabų dabar žodis teiksiu ponui Vigėninui. Ačiū pirmininkai. Dar pasveikinti pranešėją ir jo parengtus kompromisinius pakeitimus. E, Jie taip pat susiję su mūsų šešėlinių pranešėjų iš socialistų frakcijos pastangomis. Noriu paminėti savo du pakeitimus susijusius su politiniu klimatu šalyje. Jie įtraukti kompromisinį pakeitimą, aš to patenkintas, tačiau noriu naudodamasis progą paminėti, kad e, kalbant apie politinį klimatą Albanijoje, ten dar yra daug sunkumų ir viena iš uh, mums e, rūpimų problemų susijusi su trimis teisės aktais, kurie turi būti patvirtinti tam, kad Albanija galėtų gauti kandidatės statusą. Atrodo, kad šie trys teisės aktai nesulauks e, arba negali tikėtis e, pakankamo palaikymo parlamente, kadangi valdančiųjų partijų ir pozicija nesugebėjo dėl jų susitarti, dar esame kitų priežasčių. Todėl, naudodamasis progą, noriu kreiptis ir paraginti tiek opoziciją, tiek valdančią daugumą, kuo greičiau išspręsti šį klausimą, nes kompromisą pasiekti įmanoma. Tie klausimai nėra tokie problematiški ir tikrai nere, nebūtų visiškai sąžininka kaltinti vien opoziciją dėl to, kad pastaroji ne, nelinkusi pritarti šiems įstatymams, nes valdančioji dauguma taip pat suvokia šių teisės aktų svarbą ir turintis atitinkamų žingsnių, taip pat reikia, todėl turėtų padaryti e, atitinkamų nuolaidų. Jeigu šie įstatymai nebus patvirtinti, šalis negali tikėti šalies kandidatės statuso šiuo metu todėl gali atsitikti net ir to, taip, kad net ir patvirtinus šios įstatymus kandidatės statusas nebus suteiktas, tačiau galimybės būtų didesnės. Jau dabar e, yra valstybių narių, e, kurios teigia ES, kad iki kitų e, parlamento rinkimų rezultatų kandidatės statuso mes suteikti neturėtume, tačiau mes norime, kad šalis siektų kuo greičiau pažangos, nesuteikus kandidatės statusą, tai būtų didžiulis impulsas kuo sažiningiau ir teisingiau surenkti būsimus rinkimus, todėl dabar būtina suteikti šį statusą. Tiek vyriausybė, tiek opozicija turi pademonstruoti ES, kad sugeba pasiekti reikiamų kompromisų, nes be šių ženklų mes tikrai negalėsime tikėtis, kad šalis gali judėti į priekį. Ačiū. Pone Vigenė, ačiū už labai e, aktualią pastabą. Niekas daugiau neprašo žodžio, bet prieš sutikdamas dar kartą žodį pranešėjui, Norėčiau suteikti žodį ponui Maragos iš plėtros direktorato. Prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Labas rytas. Noriu padėkoti visiems, kurie kalbėjo ir prisidėjo prie šios rezoliucijos rengimo už jūsų reiškiamą paramą komisijos pasiūlymui, ir komisijos vertinimais mes manome, kad, komisija, kad Albanija šiais metais pasiekė tikrai geros pažangos, ypač praėjusiu, dėl praėjusio lapkričio politinio susitarimo pasiekimo jam buvo ruošiamasi metus. Taip pat e, Albanija pasiekė daug pažangos vykdydama įvairias reformas, kaip mes e, ir konstatuojama pranešime ataskaitoje dėl Albanijos. Todėl manome, kad reikia nusiųsti stiprią žinę, stiprią paramos žinę draugams Albanijoje bei paskatinti juos toliau vykdyti reformas. Kaip pažymėjo keletas kalbėtojų, reformų gyvendinimo klausimas yra aktualus, jei Albanija nori perėti į kitą integracijos ES etapą. Todėl aš ypač džiaugiuosi, kad mes visi uh, sutarėme, kalbame vienu balsu ir tikiuosi, kad galime daryti prielaidą, jog Albanijoje reformos bus tęsiamos. Bet kaip ponas Vigeninas pažymėjo, politinis procesas Albanijoje vyksta uh, tuo pačiu tempu, mes jį remiame ir turi tas tempas būti išlaikytas, kad šalis pereitų į kitą etapą. Pirmininkė, jums leidus noriu trumpai pakomentuoti porą iškeltų klausimų. Noriu pabrėžti, kad mums e, atliekų tvarkymo klausimas, apie kurį kalbėjo ponia Kornelison, mums yra labai svarbus. Mes stebėsime, kaip jis bus formuluojamas, e, patys vertinsime situaciją. Tačiau norime pabrėžti, kad svarbu šį klausimą spręsti ne tik importo kontekste, bet ir, ir taip pat siekiant užtikrinti tinkamą atliekų tvarkymą. Tai akcentuojame vykdydami dvi šalias programą su Albanija ir toliau šį klausimą akcentuosime kitame pasirengimo narystiai programos etape, kuris, kaip žinote, netrukus bus pradėtas. Kitas dalykas - teismų sistema. Teismų sistema yra sritis, kurioje dar daug reikia padaryti, bet manome, kad šiais metais buvo žengti svarbus žingsniai šioje srityje. Vienas iš jų imuniteto klausimo reforma ir ji ap teisėjams imunitetas jau nebenumatomas, tai padės spręsti korupcijos problemas teismų sistemoje. Daugybė kitų susijusių teisės aktų buvo patvirtinti ir savo pažangos ataskaitoje mes juos vardiname. Pavyzdžiui, teisininkų, advokatų įstatymo pakeitimai, e, teisėjų konferencijos įstatymo pakeitimai. Ši konferencija sprendžia, kaip uh, prisaikdinti naujus teisėjus. Taip pat įmamasi kitų svarbių žingsnių reformuojant e, susijusias pažeidimų tyrimo procedūras teisėjų konferencijoje. Taip pat pažangos ataskoje mes apie tai kalbame, tačiau turime pripažinti, kad ir tuo pat metu turime pripažinti, kad šiais metais Albanija, vertinant pažangą teismų sektoriuje, pasiekė neblogos pažangos. Negalima sakyti, kad ji buvo ribota. Aš žinoma, jūs patys galite spręsti ir vertinti e, tą pažangą. Ačiū. Thank you, Mr. Maragos, and to... Ačiū, ponė Maragos. Ir apibendrinimui dar kartą žodį suteikiu ponui Huntis. Ačiū pirmininkė. Noriu tiesiog padėkoti visiems, kurie kalbėjo šioje diskusijoje. Noriu padėkoti už e, pasiūlymus, už atskirius pakeitimus. Prieš perėdamas prie šių e, pasiūlymų aptarimo noriu pasakyti bendro pobūdžio pastebėjimą. Mūsų pranešimas turi būti pedagoginis. Tai yra procesas, kuriame šalis mokosi ir mes turime labai atidžiai e, rūpintis, kad tai būtų dialogos, dialogo procesas. Ir tai turi būti dvipusis, tas e, procesas turi vykti abiem kryptim. Albanija turi išlaikyti pasiektą pažangą ir spartą. Kai, kuriuo, kai kurias reformas dar reikia įgyvendinti, o e, Albanijos politinės partijos turi bendradarbiauti siekdamos šio tikslo. Dabar perinu prie atskirų pakeitimų ir kompromiso aptarimo. Šio, po šio posėdžio visiems šešėliniams pranešėjams išsiuntinėsiu uh, nedidelius pakeitimus bei lingvistinius pakeitimus, kurie buvo pasiūlyti šiose diskusijose, kad visi šešėliniai pranešėjai turėtų e, naujausią informaciją. E, terminas yra šiandien 18 valanda. Ir aš paskui parengsiu galutinį balsavimo sąrašą. Buvo paminėta nemažai pakeitimų. Pavyzdžiui, ponas Kukanas daug jų minėjo. Uh, ir tų pakeitimų neapima kompromisiniai pasiūlymai, kompromisiniai pakeitimai. Tačiau aš juos palaikau. Kalbant asmeniškai, ponia Kukanai noriu išskirti du pakeitimus. 74-ąjį aš palaikau. Manau, kad turi būti atliktas to atvejo tyrimas. Kitas jūsų pakeitimas yra 133 dėl buvusių politinių kalinių situacijos. Aš sutinku, kad e, tas klausimas turi būti balsavimo sąraše. Kaip jau sakiau, į kompromisinius pakeitimus šis klausimas dar neįtrauktas. Toliau, dar grįžtu prie kompromisinių pakeitimų. Pone Kukanai, dėl pirmojo kompromiso. Norėčiau, kad jisai būtų sustiprintas. Uh, E, įrašant tuos žodžius, kuriuos jūs išsakėte, kad galite man atsiųsti raštu tą savo siūlymo tekstą. Aš pritariu jūsų siūlymų iš principo ir lauksiu jūsų pasiūlymo e, teksto. Tikiuosi, kad pasieksime plačiausio įmanomo sutarimo. Aš primiktinai e, ne, neprastuminėsiu švietimo aspekto šeštajame kompromise. Kolegos mano kitaip. Ir manau, kad paskutinė pastraipa gali būti kitaip sutvarkyta, nes tas klausimas yra aptartas kitur tekste. Trečias pakeitimas buvo užduotas klausimas, kokia pažanga pasiekta ir kaip ją apibūdinti. Manau, buvo konkrečiai turėta omeny angliškame tekste limited progress, ribota pažanga. Manau, kad kalbėdami apie pažangą mes tikimės daugiau. Ir nors daug kas mano, kad pažanga yra ribota, vis tiek manau, kad tuos žodžius reikia įrašyti E, kai kas siūlė kalbėti apie pozityvę pažangą, bet aš čia daugiau nebekeisiu to teksto. Pone Kukanai, ne iki galo supratau, kaip jūs komentavote pasiūlymą dėl antrojo kompromiso. Jūs siūlėte kitokią formuluotę berots. Noriu padėkoti visiems kitiems šešėliniams pranešėjams už jų pasiūlymus ir pastebėjimus bei jų iškeltus aspektus, taip pat siūlymus e, tobulinti tekstą. Tokie yra svarbiausi dalykai, kuriuos norėjau išsakyti, apibendrindamas diskusijas. Minėjau devintąjį kompromisą ir nacionalinį atliekų tvarkymo planą. Atžvelgiant į tai, kad EPP atmetė jį, taip ponė Pak konkrečiai atmetė jį, ji mane informavo apie tai Pone Kukanai, aš laukiu. Aš lauksiu jūsų pasiūlymų ir jūsų pasiūlymų tekstų iki šiandienos 18 valandos. Manau, kad pavyks pasiekti plataus sutarimo dėl visų šių kompromisų. Aš jau sakiau, dėl kurių teksto dalių aš nenusileisiu, kas bebūtų. Ačiū. Uh, Ačiū e, pranešėjui. Tuo baigėme šio darbo tvarkės punkto svarstymą ir pereisime prie kito. Dabar balsuosime dėl šio rezoliucijos projekto. Ne, balsuosime 26 lapkričio, sako pirmininkas. Norėčiau pakviesti poną Goraną prieiti čia, pereiti į podiumą. Atsiprašau, pona Oraf. Uh, dear colleagues, in this next agenda item, I would like to... Kolegos, kitas darbos varkės klausimas. Aš norėčiau pirmininko Elmaro Broko vardu, kuris negali būti čia, pas, šiltai pasveikinti jūs visus čia. Ir sveikinu taip pat ambasadorių Aivo Oraf, kuris yra ES delegacijos Skopje vadovas. Jis šiandien su mumis aptars padėtį buvusioje Jugoslavijos Makedonijos Respublikoje, ir labai daug dėmesio bus skiriama jos pasirengimui narystiai. E, e, reikia prisiminti, kad ambasadorius prieš gaudamas šį darbą kovo mėnesį šių metų buvo e, žymus Estijos užsienio reikalų ministerijos diplomatas, be kita ko jis dirba ambasadoriu Turkijoje ir užsienio reikalų ministerijos politinio skyriaus direktoriumi. Gerbiamas ambasadoriau, jūs žinote, kad mes remiame e, bevykstančias dėrybas dėl e, narystės ES su buvusia Jugoslavijos Respublika Makedonija ir manome, kad višalės problemos tam neturi trukdyti. Taip pat mes e, remiame, kad būtų dėrybose pasiektas abipusiai priimtinas sprendimas dėl e, pavadinimo klausimo su Graikija. Mes norime sužinoti jūsų nuomonę, e, kaip atrodo šio susitarimo perspektyva. E, tačiau e, buvusi Jugoslavijos Respublika Makedonija turi gyveninti ir reikalingas reformas. Norėtumėm iš jūsų pusės sužinoti, kaip tai e, vyksta teismuose, kovoje su korupcija, žiniasklaidos laisvės įtvirtiname. Visose šiose srityse aukšto lygio dialogas susijęs su narys ES atlieka ypatingą reikšmę, gauna yra labai reikšmingas. Bet prieš kalbėdamas norėčiau suteikti žodį e, ponui Hatsimarkakis, kuris yra Europos parlamento delegacijos ryšiams su e, Firom vadovas. Ačiū, pana pirmininkė. Noriu perduoti padėkos žodžius ES ambasadoriui pana Orlintui už jo atliktą darbą. Jam e, tikrai reikės daug ką nuveikti. Labai džiaugiuosi, kad turime pilną tatą dirbantį ambasadorių Makedonijoje. Aš per pastarąjį jungtinės parlamentinės delegacijos, tiksliau pastarasis planuotas sustikimas jungtinės parlamentinės delegacijos <clears throat> dėl kolegos iš Makedonijos lygos buvo nukeltas į vasario vidurį. Mm, dėl to apgalėstavome, nes Europos parlamentas tikrai gali vaidinti svarbu teigiamą vaidmenį vykstančiame procese, todėl nuomonių pasikeitimas su jumis, ponė Orla, yra labai svarbus. 2012 metais Makedonija tęsi pradėtą reformų procesą. Vyriausybė dėjo visas pastangas, kad atitiktų visus narystės kriterijus. Dar lieka nesvestų problemų, kova su korupcija, korupcija teismų sistemos reforma, administracinė reforma ir toliau išlieka darbo atvarkė, daug pažangos padaryta Ohrido susitarimo nuostatas įgyvendinant. Aišku, abi šalis dar galėtų daugiau pastangų dėti tiek Albanija, tiek Makedonija šiai sutarčiai įgyvendinti, kalbant apie žiniasklaidos padėtį. Čia per metus padaryta didžiulė pažanga vien jau e, žiniasklaidos priemonių pavusis stalas. Daug ką reiškia, už tai galime tik pagirti. Taigi tas apvalusis stalas žiniasklaidos uh, laisvai užtikrinti buvo inicijuotas e, premjero Arifi. E, todėl šis dialogas buvo naudingas siekiant išlaikyti europinį Makedonijos kursą, tačiau tai negali pakeisti narystės darybų, kurioms kliudo e, valstybės pavadinimo klausimas. Dabar atsivėrė susidarė galimybė pasakėtus laiškams tarp e, Abramopovos ir Popovskio. E, atsirado galimybė teigiamiems pokyčiams, mes stengiamės pasinaudoti šią atsiverusią galimybę, nepaisant to e, yra ir liūdinančių momentų, pavyzdžiui, padidėjo įtampa tarp Skopijos ir Sofijos ir Bulgarija pakankamai kritiška pozicija užėmė Makedonijos atžvilgių, yra problemų dėl vizų režimo ir svarstama vizų režimo nuostatas persvarstyti. Taigi aš nors kaip įdėmėsi visus šios dalykus ir e, galiu Jums pažadėti, kaip ir per pastarosius metus, Europos parlamento paramą, kad Makedonija toliau laikytųsi integracijos į ES kursą. Ačiū dabar žodis ambasadoriui. Pone pirmininkė, gerbėjom parlamento nariai, komiteto nariai, ponios ir ponai, man labai didelė garbė šiandien būti jūsų komitete ir pasikeisti nuomonėmis. Pirmiausia, aš norėčiau pasakyti, kad esu labai dėkingas jums už čia atliekamą darbą. Taip pat labai svarbu paminėti pono Richardo Hauco e, pranešėjo apie buvusią Jugoslavijos Respubliką Makedoniją pastangas. Norėčiau dabar sutelkti dėmesį į tris dalykus. Pirmiausia, reformų procesas valstybėje, toliau politiniai pokyčiai, po to, kai aš pradėjau dirbti šioje valstybėje kovo pirmą dieną ir galiausiai kai kurie iššūkiai ateičiai. Jeigu mes kalbame apie reformas, turime paminėti e, aukšto lygio e, narysės ES dialogą. Jis prasidėjo kovo mėnesį, kai e, plėtros komisaras panas Siūlė atvyko į Skopiją ir tą dialogą pradėjo. Tada atsirado visiškai naujas e, santykių tarp Skopijas ir Briuselio dinamizmas, dinamika. Turbūt prisimenate, kad prieš metus santykiai tarp Skopijas ir Briuselio buvo labai komplikuoti. E, šis aukšto lygio e, dialogo dėl narysės Europos Sąjungoje procesas buvo priimtas labai pozityviai visuomenė, vyriausybė, opozicija, pilietinė visuomenė E, eiliniai žmonės kalbėjo apie aukšto lygio dialogą, apie pasirengimą narys Europos Sąjungoje. Tai mane labai nustebino. Tarp komisijos ir Skopijos vyriausybės buvo susitarta e, darbo tvarkė dėl pasirengimo narystiai. Tai buvo ES e, darbo tvarkė, kurią vyriausybė dar kartą aptarė. Pastarojoje pažangos ataskaitoje buvo labiausiai kritikuojami tokie dalykai kaip žodžio laisvės nebuvimas, teisės viršenybės problemos, viešojo administracija, rinkimų reforma, rinkos ekonomikos stiprinimo sunkumai. Daugiau negu 140 tikslų buvo iškelta. Ir žinoma, buvo labai sunku susitarti dėl tų tikslų popieriuje, bet dar sunkiau tuos tikslus įgyvendinti vyriausybei praktiškai. Bet mes pamatėme, kad Vyriausybė buvo labai tvirtai įsipareigojusi įgyvendinti šio tikslus ir ministras pirmininkas Krojevskis ir e, Arifi e, prisidėjo prie e, jų įgyvenimo. Komisijos narys Fiulė e, kovo mėnesį, birželio mėnesį, rugsėjo mėnesį, tris kartus jau lankėsi Skopje ir dabar planuoja dar atvykti sausio mėnesį. Ir aš dabar norėčiau paminėti keletą šių dialogo pasiekimų. Pirmiausia, e, yra peržiūrėta e, padėties e, ataskaita, kaip 2001 metais, kai žinote, valstybė išgyveno etinius konfliktus ir buvo pas pasiektas susitarimas tarp etninių grupuočių lyderių ir ES bei tarptautinė bendruomenė šį Ohrid susitarimą paremė. Visi supranta, koks jis svarbus, tačiau etinės bendruomenės jį supranta šiek tiek kitaip. Dėl tos priežasties labai svarbu, kad vyriausybės koalicija, kuris susideda iš e, slavų ir makedonų koalicinių partnerių bei albanų, e, susitarė kas, e, kaip turi būti vertinama tai, kas padaryta per dešimt metų ir e, įvertino, kaip susitarimas yra įgyvendintas. Tai buvo labai gera platforma ateities veiksmams ir planams, kaip e, susitarimas ateityje turėtų turbūt toliau įgyvendintas. Kitas dalykas - rinkimų reforma. Naujas rinkimų kodeksas buvo visai neseniai patvirtintas 2011 metais vyko parlamento rinkimai ir pirmą kartą jie vyko sklandžiai, nebuvo jokių incidentų per tuos rinkimus. MSBO ir ODA misija stebėjo e, rinkimus ir pateikė rekomendacijų, kaip ir visose valstybėse. Kai kurios iš tų rekomendacijų buvo uh, E, įvertintos rengiant įstatymą. Dabar labai svarbu, kad vyriausybė šį įstatymą ketina sklandžiai ir visapusiškai įgyvendinti. Trečias pasiekimas - teisės viršenybė. Kovo mėnesį įvyko 23 ir 24 straipsnių skryningas e, Briuselėje su Jotkalnyje. Jotkalnyje buvo pasikviesta stebėtojo statusu. E, įstatymas dėl teismų dabar yra svarstomas parlamente. Diskusijos greičiausiai prasidės šios savaitės pabaigoje arba kitą savaitę. Žiniasklaidos laisvė. Viena iš labiausiai matomų problemų, e, kuri buvo aptariama per aukšto lygio dialogą dėl narystės ES. Šį pirmadienį buvo priimtas įstatymas dėl dekriminalizavimo e, šmeišto atvejais. Mums ES yra sunku pasakyti, ar tas įstatymas geras ar blogas, nes mes ES patys neturime tobulo sprendimo. Kai kuriuose valstybėse narėse šmeištas vis dar baudžiamas baudžiamąją tvarką, e, bet mes atkreipiame dėmesį į pareiškimą, kurį tos valstybės žurnalistų asociacija skelbė. Taip, šis įstatymas yra žingsnis į priekį ir tai yra labai pažangus reiškinys. Vakar es e, BO e, atstovas e, pasveikino šio įstatymo prieimimą. E, dėl žiniasklaidos laisvės taip pat labai svarbu paminėti sprendimą, kurį priėmė transliuotojų tarnyba ir buvo pakeista šiek tiek žiniasklaidos nusavybės sistema. Kova su korupcija, kaip jau e, sakiau, išlieka labai daug iššūkių, tačiau geras dalykas yra tas, kad yra priimtas ir sustiprintas įstatymas dėl interesų konflikto. Rinkos ekonomikos stiprinimas. E, Skopijos vyriausybė mano, kad Albanija yra pasirengusi funkcionuojančiai rinkos ekonomikai E, ir per aukšto lygio dialogą buvo užmėgstas dar vienas dialogas tarp atskirų konstitu... komisijos padalinių, kurie yra atsakingi už rinkos ekonomiką ir Albanijos vyriausybės. Taip, pagrindiniai uždaviniai bus sprendžiami ir pagrindinis uždavinys išlieka rinkos, darbo rinkos padėtis, e, padėties sutvarkymas valstybėje. E, rugsėjo mėnesį įvyko paskutinis aukšto lygio dialogo etapas, buvo parengtas uh, E, baigiamasis dokumentas, kuriame yra kalbama apie, apie gerus kaimininius santykius. Pažvelgus į prabėgusius mėnesius, būtų galima pasakyti, kad daug kas yra padaryta. Kai komisija šį procesą pradėjo, e, nuolat akcentavo skaidrumo ir visą apimamumo reikšmę. Ir aš sutinku, e, skaidrumas ir visą apimantis procesai labai išaugo pastaraisiais metais, e, vyriaus pilietinės organizacijos, opozicijos atstovai buvo kviečiami aptariant įstatymų pakeitimus. Šiandien daugiau negu 70 procentų tikslų, dėl kurių buvo susitarta, yra visapusiškai ir dalinai įgyvendinti. Bet dar ne viskas padaryta. Aukšto lygio e, dialogas dėl narystės tęsiasi. Kaip žinote, Europos komisija pateikė rekomendaciją E, jau ketvirtą kartą e, pradėti dėrybas dėl narystės ES ir aš manau, kad šis aukšto lygio dialogas tik paskatino komisiją tokią rekomendaciją pateikti. Pažvelkime, kas įvyko 2011-2012 metais. Įvyko nemažai incidentų, ypač per sporto renginius. E, neretai jie buvo interpretuojami kaip tautiniai konflikto atvejai. Praėjus dviem dienoms e, e, nuo mano darbo Skopijoje pradžios e, buvo vienas incidentas Kostiver, kai slavų policininkas susibarė su kitos tautybės atstovu dėl automobilio pastatymo. Iš esmės tai nebuvo tarp etninė problema. Tačiau žiniasklaida greitai viską išputė ir kai kurios politinės partijos tą problemą padarė politinę. Labai e, rimtų įvykių įvyko spalio 12 dieną, kai penki vyrai buvo nušauti Skopija šiaurėje, netori Smilkovci ežero. Ir gegužės pirmą dieną policija suorganizavo operaciją, per kurią labai daug įtariamųjų buvo sulaikyta. Vidaus reikalų ministras pareiškė, kad Tai yra religiniai ekstremistai, kurie nori destabilizuoti padėtį Albanijoje. Dėl to atsirado labai daug nesusipratimų, ypač tarp etninių albanų e, ir po to prasidėjo labai didelės gatvės demonstracijos. E, islamo bendruomenė apimanti visus e, musulmonus dalyvavo E, ir Albanai teigia, kad viskas buvo inscenizuota. Šis atvejis politiškai buvo sudėtingesnis negu kiti incidentai. Prieš Smilkovčį incidentą e, vyriausybės koalicijos partneriai e, sugebėdavo pateikti tokius aiškius bendrus pranešimus visuomeniai. Bet po šio incidento atskiros politinės grupuotės pradėjo atskirus pareiškimus skelbti. Šiame etape ES pateikė politinių pareiškimų. Mes kalbėjome su politiniais lyderiais, kurie labai didžiai stebi padėti Albanijoje. Mes e, savo e, pareiškimus derinome su Junktinių Amerikos valstijų, NATO ir SBO e, atstovais. Mes nuolat akcentuojame, kad susirinkimų laisvė turi būti užtikrinta, tačiau uh, E, labai svarbu išlikti atsakingiems ir ramiems, nekurti bereikalingų problemų. Šiandien šešiems žmonėms yra iškeltos bylos dėl terorizmo. Labai svarbu, kad teismas korektiškai e, būtų organizuojamas, kad E, valstybėje politinė padėtis e, nesutriktų. ES delegacija Albanijoje labai glaudžiai bendradarbiauja su Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacija. Po šio Smilkovci įvykio ir po NATO vadovų susitikimo e, parama Albanijos koalicijos partneriams sumažėjo rugsėjo pradžioje E, NLA kovotojų kabinėse vainiką padėjo Albanijos gynybos ministras. E, mus makedoniečiai islamai tai traktavo kaip provokaciją, e, bet mes žinome, kad įstatymas dar nuo 2002 metų egzistuoja Albanijoje nauj, jis dabar yra šiek tiek pakoreguotas ir tarsi pagal naujus pakeitimus daugiau pranašumų bus suteikta tiems, kurie dirba saugumo pajėgose. Tačiau su tuo negali susitaikyti etniniai albanai koalicijos partneriai, nes jie nori, kad ir kitos tautos būtų įtrauktos į įstatymą. Jeigu jis bus priimtas, jis bus pateiktas parlamentui ir Albanijos koalicijos partneriai galės toliau išlikti koalicijoje. Ministras pirmininkas viešai paskelbė, kad vyriausybė išgyvena krizę ir bus organizuojami iš ankstiniai rinkimai. Vėlgi ES paskelbė pareiškimų, kuriuose buvo prašoma visų partnerių atlis atsakingai ir ramiai. Dabar įstatymas yra parlamente ir e, dvi etniškos albaniškos partijos pateikė negiau, daugiau negu 1500 pakeitimų šiam įstatymui. Jie bus aptariami turbūt e, gana ilgą laiką. Susidaro įspūdis, kad koalicijos partneriai e, susitarė dėl šio įstatymo susitarė nesusitarti. Kalbant apie e, tarptautinius santykius, čia yra šiek tiek nuveikta. E, kalbant apie tarptautinius santykius, pirmiausia, reikia galvoti apie gerus kaiminius santykius. E, dvi ES valstybės narės yra Albanijos kaiminės ir jų rūpeščiai ir interesai turi būti gerbiami. E, E, Lakryčio penktą dieną e, užsienio reikalų ministras Papovski nusintė laišką savo kolegai Graikijoje, atsakydamas į supratimo memorandumo projektą, kuris buvo e, atsiųstas Graikijos užsienio reikalų ministro, Albanijos ministro anksčiau. Lapkričio E, mėnesį taip pat Bulgarijos kolegai e, užsienio, Albanijos užsienio reikalų ministras nusintė laišką, kuris turėtų pagerinti e, dvišalius santykius. Spalio 26-27 valstybėje laikėsi Serbijos ministras pirmininkas, pažymint Komanovo mūšio šimtasias metinės. Šis žygis yra gana kontroversiškas Skopijos administracijai. Prezidentas Ivanovas nedalyvavo šioje ceremonijoje, tačiau Skopija administracija neapsunkino Skopijos atstovų dalyvavimui šioje ceremonijoje. Šį mėnesį Albanijos vėliavos e, pažymėjimo ceremonijos įvyks uh, Tiranoje ir ministras pirmininkas ketina juose dalyvauti. Taip pat reikia pažymėti, kad ministras pirmininkas Krojevski viešai kalbėdamas kalba albaniškai. Baigdamas. Uh, Galiu pasakyti, kad taip, įtampos išlieka, bet dabar vyriausybė sugeba tas įtampas suvaldyti ir vyriausybė yra stabili. O kalbant apie gerus kaimininius santykius, Skopijas vyriausybė juos vertina e, kaip labai rimtą problemą ir ieško galimybių, e, kaip išeiti iš padėties. Paeigdamas e, norėčiau paminėti keletą mūsų laukiančių iššūkio, jų yra nemažai Albanijoje. Ir be abejo, mes turime galvoti, kaip tuos iššūkius atrems jie valstybėje, kuri jau stovint ES lenkščio. Norėčiau paminėti penkis iššūkius, bet aš tikiu, kad po diskusijos jų e, išaiškės daugiau ir jūs galėsite šiek tiek suprasti, kaip tuos iššūkius būtų galima atremti. Pirmiausia, Smilkovsi bylos nagrinėjimas. Kaip aš jau sakiau, tai yra labai politinė byla. E, skirtingos etninės grupės šiai teismo procesą interpretuoja skirtingai, todėl labai svarbu, kad teismas vyktų e, labai korektiškai. ESBO e labai atidžiai tai stebi ir e, tai yra labai svarbu. Savivaldybių rinkimai vyks kovo mėnesį ir mes užtikrint norime, kad politikai sutelktų dėmesį į valstybės vidaus reikalus, vietos reikalus, bet turbūt bus pagundų tarp etninius klausimus rinkimų kompanijoje panaudoti. Todėl turi būti dedamos visos pastangos, kad tarptautiniai standartai būtų tenkinami ir aš manau, kad rinkimų kodekso nesenas prieimimas e, padės tą padaryti. Jis kodeksas turės būti visapuškai gyvenintas. Trečias dalykas. Pagrindų susitarimo Ohrid susitarimo įgyvendinimas. Tai yra esmė e, užtikrinant e, valstybės stabilumą. Turiu pasakyti, kad vyriausybė jau sugebėjo pažvelgti į praeitį, rasti konsensusą, e, turi būti vienodai suprastama, kas įvyko per pasarosius dešimt metų ir etniškų albanų ir makedoniečių. Ir mes turime uh, E, ieškoti bendros ateities galimybių. Ketvirtas dalykas - reformų pagreitis turi būti išlaikytas. Aukšto lygio dialogas dėl pasirengimo narystiai pasitarnavo kaip geras pagrindas tam ir aš esu tikras, kad vyriausybė tuo pagrindu toliau dirbs. ES darbuotvarkė išliks pagrindinė darbuotvarkė. E, vyriausybės e, pastangos pagerins ir sąlygas tiesioginėms užsienio investicijoms, kurios yra būtinos valstybės ekonominiai raidai. Penktas dalykas - ES perspektyvos išlaikymas. Tai yra nepaprastai svarbu. Tai yra idėja vienijanti visas e, bendruomenės Albanijai, e, Makedonijoje. Yra pasiektas nacionalinis konsensusas įstoti ES ir NATO ir taip pat su Ohrid pagrindų susitarimu e, atsiras daugiau galimybių tautinėms bendruomenėms e, kartu gyventi ateityje. Ačiū. Ačiū ambasadoriu už e, išsame, detalę ir konkrečią informaciją apie visas svarbiausias problemas ir politinę padėtį buvusios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos. Dabar noriu steikti žodį ponui Vigeninui, kuris e, kalbės pavaduodamas nuolatinį Europos parlamento pranešėją dėl Firom poną Havitą, kuris asmeniškai inicijavo šį susitikimą, tačiau negalėjo šiandien pats jį atvykti dėl to, kad yra išvykęs į misiją Sierra Leonėje. Prašau, ponė Vigenė. Ačiū. Pirmininkė, ponė Europai. Ačiū, kad atvykote. Tai neaišku, kad panažautis norėjo išvengti šios diskusijos. Jis yra vyriausiasis ES rinkimų stebėjimo misijos vadovas Seralionėje vykstančiose rinkimuose. Jo vardu noriu pasakyti, kad jis labai rimtai vertina jam pavestas patikėtas užduotis, jis jau du kartus lankėsi Makedonijoje šiais metais ir buvo susitikęs su premjeru, ministrais, opozicijos atstovais, pilietinės visuomenės atstovais, taip pat ir su ponu Oravu buvo susitikęs. <clears throat> Žinoma, jis norėjo mums perduoti žinę, kad reikia toliau ieškoti būdų Europos Sąjungai kaip stiprinti pilietinę visuomenę. Atrodo, kad tai yra e, viena iš silpnesnių Makedonijos raidos vietų šiuo metu. Antras dalykas, e, kurį ponas Havitas man patikėjo perduoti ponui Oravui, susijęs su tuo, kad parlamentas per pastarosius trejus metus laikėsi tokios pozicijos ir toliau jos laikysis, kad būtina pradėti narystės darybas su Makedonija. Manome, kad e, stojimo darybų pradžia paskatintų valstybę tęsti reformas ir spręsti susikaupusias problemas. Jis taip pat optimiškai vertina aukšto lygio stojimo dialogą, po kurio e, reformos šalyje pagyvėjo, buvo pasiekti tam tikri rezultatai, tačiau šis aukšto lygio stojimo dialogas yra tik tai rengimasis tikroms narystės daryboms, tačiau neturėtų būti vertinamas kaip e, narystės darybų pakaitalas. Todėl labai svarbu dėti visas pastangas, kad kuo greičiau prasidėtų tikrosios darybos dėl narystės. Vertinant e, tarpusio santykius tarp Atenų ir Skopijas, ponas Havitas mano, kad galima rasti sprendimą, komisija pasiūlė pradėti darybas prieš išsprendžiant e, šalies pavadinimo klausimą, ilgiai grečiai spręsti šį klausimą pirmose narystės darybų etapuose. Abi šalis e, pasiuntė neseniai signalą, kad galbūt būtų galima pasirašyti geros kaiminystės e, memorandumą ir Pons Havitas e, pritarė. Leiskite dabar pereiti prie bulgarų kalbos, kadangi esu Bulgarijos atstovas Europos parlamente. Tai tokiu būdu daugiau neprašysiu žodžio, vertinant Bulgarijos ir Makedonijos tarpusavės santykius Jie dažniausiai būdavo sudėtingi, iš išras galbūt sunku vertinti tų santykių sudėtingumo priežastis. Tačiau mes buvome konstruktyviai nusiteikę Makedonijos atžvilgių, nepasant to, kad Bulgarijos visuomenė būtinai tokiai vyriausybės pozicijai ir pritarė. Neseniai buvo pradėta tos konsultacijos ir išspręsti kai kurie probleminiai klausimai tarp dviejų šalių, tačiau liko dar nemažai ginčytinų klausimų ir neišspręstų problemų susijusių su praeitimi arba tam tikra žiniasklaidos pateikiama informacija. Šie klausimai toliau lieka atviri ir kelia tam tikrų sunkumų. Etninių bulgarų gyvenančių Makedonijoje teisės. kelia didelių sunkumų. Esame nemažai, Makedonijoje yra nemažai gyventojų, kurie save priskiria bulgarų etniniai grupiai, jų atžvilgių daromas nuolatinis spaudimas, taigi šią problemą taip pat reikėtų išspręsti. Esama galimybės, kad jeigu šios problemos nebus išspręstos, tai Bulgarija taps ta šalimi, kuri daugiausiai ir labiausiai blokuos Makedonijos stojimą, o ne Graikija, kaip yra šiuo metu. Pone ambasadoriu, galbūt galėtumėte imtis žygių kad e, abiejų šalių vyriausybės gal galia susėstų prie darybų stalo ir e, siektų pradėti konstruktyvų dialogą, kurio eigoje būtų tos minėtos problemos e, sprendžiamos ir įspręstos ir geriausiai dar iki darybų, narysės darybų su Makedonija pradžios. Aš manau, kad tai būtų gera tinkama prielaida tam, kad Bulgarija nepasinaudotų veto teisę gruodžio mėnesį. Ačiū. Ačiū, ponė Vigeninai. Dabar žodis ponui Priedai. Aș vrea să-i uh, mulțumesc domnului Aivo Oraf pentru prezentarea făcută și... Uh, Aš noriu padėkoti pana ambasadoriui už e, jo įžanginę kalbą. Ir e, pridurti, kad e, esame patekę į sudėtingą padėtį, kuri gali, gali dar labiau susikomplikuoti. Jau ketvirtus metus, ketvirti metai išėlės komisija rekomenduoja pradėti stojimo darybas, tačiau nepaisant to ir šiais metais gali atsitikti taip, kad e, darybos neprasidės. Nepaisant to reikia pažymėti padarytą pažangą arba teigiamus pokyčius. E, turint omenyje, kad ketime pasirašyti tarpusio supratimo memorandumą tarp Makedonijos ir Graikijos, tačiau, kaip minėjo kolega Vigeninas, yra ir daugiau įtampų, kurios šiuo metu kyla tarp Bulgarijos ir Makedonijos. Todėl manau, kad Europos parlamentas turi pasiūsti aiškę žinę, kad mes siekiame, kad būtų pradėtos narystės darybos ir pritrė komisijos nario Fiulės pozicijai šiuo klausimu. Makedonija jau kurį laiką beldžiasi į ES duris ir manau atėjo laikas nutraukti šalies izolaciją, nes tai tikrai nepadėtų sumažinti tą tvyrančią įtampą, veikiau ją dar labiau padidintų. Ir e, problemos e, paštrėtų ne tik tar, su Graikija, tačiau taip pat ir su Bulgarija. Noriu užduoti ambasadorių, nepaisant to, labai konkretų klausimą. Kalbėjote apie kitų metų pavasarį vyksiančius rinkimus. Laikraščiuose skaičiau, kad svarstant uh, rinkimų įstatymą, šeškėjo, kad 14 e, tūkstančių piliečių negalės dalyvauti rinkimų, nes neturi biometrinių asmens dokumentų. Manau, kad ši problema labai kebli, nes vieš, vieši pareiškimai juose šiuo metu teigiama, kad dabar dar negalima tiems piliečiams išduoti atitinkamų biometrinių dokumentų, o su savo turimais dokumentais jie balsuoti negalės. Taigi, tokiu būdu kai kuriems piliečiams būtų uh, užkertama teisė dalyvauti rinkimuose ir aš manau, kad uh, toks požiūris tikrai nėra tinkamas. Norėčiau išgirsti ambasadoriaus vertinimą. Ačiū. Ačiū, ponė Preda. Dabar žodis ponai Stanimir Ilčev. Ačiū, panė pirmininkė. Ketas trumpų pastabų, kurios mano nuomonė yra svarbios. Pirmiausia, dėl įtampos tarp Bulgarijos ir Makedonijos. Tai nėra nauja įtampa, nėra naujas reiškinys. Prieš tai kalbės kolega, jis tai jau atkreipė dėmesį, kad e, šiuo metu esame kilo ta įtampa, iš tiesų ta įtampa jau 20 metų tęsiasi tarp Bulgarijos ir Makedonijos ir per tos 20 metų Bulgarija visuomet laikėsi nusaikios pozicijos geranoriškos ir reiškia savo paramą Makedonijai ir Makedonijos interesus mes rėmėme per visą tą laikotarpį, tačiau Makedonija nesijėmė jokių atsakomųjų žingsnių. Teigiama, kad Makedonija rimtai traktuoja gerus kaiminystės santykius su kitomis šalimis. Deja, negaliu tam pritarti prieš kelias dienas buvo paskelbtas bendras Graikijos, Bulgarijos ir Rumunijos užsienio ministrų pareiškimas ir jame teigiama, kad visos Makedonijos kaiminės yra susirūpinusios naująją Makedonijos vyriausybės vykdomą politiką ir man atrodo, kad ir toliau bus tęsiama. Taigi apie ką čia kalbama? kolega minėjo, kad bulgarų tautybės žmonės Makedonija yra engiami, visi, visų kitų teisės yra užtikrinamos. Bosnijos, e, Bosnija, Albanai, Čigonai, jų teisės yra užtikrinamas ir gerbiamas, bulgarai tuo tarpu engiami. Kodėl? Todėl, kad Makedonija susiduria su tam tikra tapatybės problema, nes jau dešimtmečius yra vykdoma tokia debulgarizavimo politika iš Makedonijos vyriausybės pusės ir dabar vyksta atvirkštinis procesas, tai yra uh, bulgarų tapatybė Makedonijoje stiprėja tautinė tapatybė. Aš nenoriu pasakoti neigiamų dalykų, aš kalbu apie tai tik siekdamas, kad dabartinė Makedonijos vyriausybė imtųsi visų įmanomų priemonių tam, kad e, būtų pakeista šalies konstitucija ir būtų užtikrintas, užtikrintos tautinių mažumų teisės, e, santaika tarp tautinių grupių, būtų pateiktas etninių makedonų grupės apibrėžimas, nes e, ir būtų įvardintos konstitucija šalies visos Makedonijos teritorijoje gyvenančios tautinės grupės, priešingų atveju ta konstitucija būtų diskriminuojama. Diskriminuojanti. Aš nemanau, kad Bulgarija pasinaudotų veto teisę dėl darybų pradžios su Makedonija, nes Graikija, Bulgarija ir Rumunija yra labai susirūpinusios tuo ir labai suinteresuotos tuo, kad Makedonijos politinis elitas šiuo metu vykdytų tinkamesnę, primtinesnę politiką mums būtų geriau šiuo metu? Tik yra klausimas, kas būtų geriau pradėti narystės dėrybos, ar pirmiausia spręsti problemas, apie kurias dabar kalbame, tik po to pradėti dėrybų procesą. Ir narystės dėrybas. Manau, kad veikiausiai reikėtų pirmiausiai spręsti minėtas problemas, nes priešingų atveju šios problemas apsunkintų narystės dėrybas ir uh, tai vyktų dėl Makedonijos vyriausybės kalties. Ačiū. Daugiau niekas neprašo žodžio, todėl prašysiu ambasadoriaus Orav atsakyti į e, parlamento narių išsakytus klausimus. Ačiū pirmininkė. Buvo išsakyti keli esminiai pastebėjimai. Visų pirma, pilietinės visuomenės e, padėtis. Iš tikrųjų, čia dar daug galima padaryti, kad būtų pasiekiama pažanga, tačiau aukšto ligmens dialogas būtent ir siekia užtikrinti visuomeniai didesnės galimybės dalyvauti diskusijose. Manau, kad tai rimtas žingsnis priekin. Bet be abejo, delegacija Skopijoje e, ir Europos komisijos atstovai toliau atidžiai stebės ir sieks užtikrinti, kad pilietinė visuomenė įgytų daugiau teisų ir galimybių. Toliau, rinkimų įstatymas bei problemos su biometrinių duomenų pasais. Iki šiol šalyje rinkėjų sąraše būdavo daugiau pavardžių nei bendras rinkėjų skaičius. Uh, Šis klausimas buvo atidžiai nagrinėjamas, ES delegacija tam taip pat skiria dėmesio ir dabar rinkėjų sąrašo peržiūrėjimas yra vienas svarbiausių mūsų prioritetų. Žinoma, rinkėjų teisės būtina užtikrinti ir mūsų delegacija rengėsi tai ir to ir siekti. Geri kaimininiai santykiai su Bulgarija. Jūs teisus dėl to, kad daug laiko prarasta Šiuo metu problemų yra daug ir jas reikia spręsti. Dėl šios priežasties išvadose, kur, kur, kurį paskelbė e, aukšto ligmens dialogas, komisija akcentavo, kad reikia siekti gerų kaimininių santykių. Vienas žingsnis buvo žengtas, ministras Popovskis nusintė laišką savo kolegai Bulgarijoje ir pasiūlė keletą priemonių. Žinoma, galima sakyti, kad to nepakanka, tačiau vis dėlto tai yra jau vienas žingsnis, konkretus rezultatas. Kaip jūs ir sakėte, tos problemos susikupė per 20 metų. Tačiau aš labai tikiuosi, jog jei bus noro, tas problemas pavyks išspręsti per daug trumpesnį laiką, nei 20 metų. Ir manau, kad dabar susidariusi labai palanki situacija šios klausimus spręsti. Ir labai tikiuosi, kad Skopijas, Skopijoje bus noro tai daryti. Ačiū. Much, Ačiū, ponė ambasadoriau. Apibendrinant šio darbo tarkės klausimo nagrinėjimą, norėčiau narius informuoti, kad FED komitetas surenks keitimasi nuomonėmis su buvusios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos e, ministro Popovskio, ministru Popovskiu. Ir tai įvyks lapkričio 27. Pane ambasadoriu, ačiū už jūsų mintis. Toliau šeštasis darbo tvarkės punktas migrantų integracija, e, šių procesų poveikis darbo rinkoms ir išorinis socialinio saugumo koordinavimo matmuo. Ir iš karto suteikiu žodį pranešėjui ponui Predai. Žanginiams pastebėjimams, prašau. Mes mult, domnule președinte. E vorba... Ačiū, pana pirmininkė. Tai yra kalba eina apie nuomonę dėl ponios Nadijos Hirš Alde frakcijos atstovės rengimo pranešimo užimtumo komitete. Aš nuomonės pavadinimas e, šiek tiek sumaišties įneša, nes e, ta tema, dėl kurios turime pateikti nuomonę, yra platesnio masto nei e, socialinės apsaugos sistemo koordinavimo veiksmai. Ta galima įrodyti jau perskaičius pirmąją pastraipą, kurioje pabrėžiama dialogo svarba, pavyzdžiui, darbuotojų judumo srityje. Kalbama apie būtinybę vystyti e, partnerystę tarp šiaurės ir pietų valstybių šiame procese. Komisijos atitinkamoje ataskaitoje ta problema pripažįstama, jau šią srityje bandoma organizuoti kažkokius darbus ir kaiminystės politikai čia tenka svarbus vaidmuo, todėl turėtume deramai įvertinti šį susitarimą, kadangi būtent iš šios pasaulio dalies sulaukiama daugiausiai migrantų srautų, todėl aš nepritariu pakeitimui, kurios siūloma išbraukti atitinkamą nuostatą iš dokumento teksto. Antrajame punktis kalbama apie būtinybę nustatyti ir parengti bendrąją judumo darbo tvarkę Trečio punkto trečioje dalyje aš pasiūliau įtraukti standartinės nuostatas dėl socialinės saugos um, su šalise, kur, su kuriamis deramas dėl asociacijos sutarties ir taip pat raginti tokias nuostatas patvirtinti tose šalise, su kuriamis nėra pasirašytas, pasirašytas asociacijos sutartis. Su, o Nikolai Weber ir Jean Lambert pateikė e, savo pasiūlymus dėl šio punkto. Aš norėdamas pabrėžti temos svarbą naują pasiūlymą pateikiu, e, kad ES imtus lyderės vaidmens, koordinuodamas socialinės apsaugos sistemas e, pasaulio mastu, pavyzdžiui, tarptautinės darbo organizacijos kontekste, ketvirtame punkte aš kalbu apie apie e, migraciją, kuri tinkamai tvarkoma galėtų pasitarnauti geresniam tarpusavio supratimui tarp atskirų šalių. Pone Weber pateikė atitinkamą pakeitimą, pritariu jo nuostatoms, tačiau nepritariu pono Paleckio devintajam pakeitimui, dėl jo man kyla tam tikrų problemų, nes manau, kad turėtume susitelkti ties e, būtinybė užkardinti, užkardyti nelegalią migraciją bendradarbiavant su trečiosiomis šalimis ir tie prevenciniai veiksmai būtų daug veiksmingesni nei Libė komiteto e, rengiamai nuomonė siūlomos kovos su nelegalia migracija priemonė. Taip pat pateikiau kai kurios pakeitimus, kuriuose kalbama apie cirkuliarinės migracijos teikiamą naudą. <clears throat> taip pat e, kilmės šalies atstovų bendruomenė priimančioje šalyje atlieka labai svarbu vaidmenį, kalbant apie 12, 13, 14 ir 15 pakeitimus, juose kalbama apie tai, kaip ES e, turėtų geriau laikyti savo tarptautiniu mastu prisijimantų įsipareigojimus svarstydama prieglopščio teikimo prašymus. Be to, pasisakau ir siūlau naują pastraipą, kurioje kalbama apie mokytojų mokymus, ekspertų rengimą. Ir pabaigai noriu padėkoti kolegams už šių pateiktus pakeitimų pasiūlymus. Turime dar dvi savaitės laiko jiems apsvarstyti, rengdamiesi balsavimui AFET komitete. Ir Esu, savame suprantama, pasirengęs toliau diskutuoti su kolegomis pirmiausiai dėl pirmojo punkto, e, apie kurį daug kalbėjau diskusijų pradžioje. Ačiū. Uh, much, Ačiū. Dabar norėčiau suteikti žodį šešėliniams pranešėjams. Nors to negaliu padaryti, kadangi jų čia nėra tuo baigiame šio klausimo svarstymą. Dar kartą jums žodžio nesuteikinėsiu. Atsiprašau. Pone Gomeš, prašau. Ačiū. Noriu padėkoti ponui Predai už jo pranešimą. Peržiūrinėjau pakeitimus ir komentarus dėl kai kurių pakeitimų, pakeitimų dėl kurių šiek tiek nesmagiai jaučiuosi atsižvelgiant į padėtį mano pačios šalyje. Viename iš komentarų yra parašyta, Ne, tas pakeitimas atsimtas, sako kalbėtoja. Puiku. Nes mano šalyje yra tokia padėtis, kad žmonės turi teisėti migrantai dirbantis šalyje, palaiko mūsų socialinę sistemą. Galbūt ne visur tokia pati sistema galioja. Norėjau pasakyti, kad būtų naudinga e, šiek tiek ryštingiau suformuluoti kai kurias teksto dalis, kur kalbama apie e, bendradarbiavimą su šalimis, iš kurių atvyksta migrantai ir padėti joms kurti tinkamas migrantų teisinės apsaugos sistemas. Tai ypač aktualu tokiose valstybėse kaip Libija, kurioje tikrai bus migrantų, jei reikia migrantų tai, tai bus šalis, kurioje žmonės dirbs, apsistos pakeliu į Europą. Ir tikrai būtina įtvirtinti teisinį migrantų statusą, jų, ap, jų apsaugos nuostatas ir taip pat atskirti migrantus nuo pabėgėlių. Pone Prėda, norėčiau jūsų paprašyti uh, paieškoti galimybių ryštingiau suformuoluoti tekstą, nuostatas ir ten, kur kalbama apie bendradavimą su jungtinių tautų, e, pabėgėlių komisaro biuru, taip pat kur kalbama apie jungtinių tautų pabėgėlių konvenciją. Manau, kad turime ne tik skatinti to, tokius procesus, jie turi tapti iš ankstinę sąlygą kad ne tik mūsų žmonės, bet ir mūsų partneriai rimtai e, laikyt, rimtai traktuotų šiuos aspektus. Ačiū. Aš per anksti puoliau prie išvadų, nes diskusija vyksta. Dabar e, socialdemokratų frakcijų šešėlinė e, pranešėja ponė Muniz de Urkuisa. Ačiū. Kaip šešėlinė pranešėja visiškai palaikau socialistų koordinatoriaus e, pasiūlytus pasiūlytas mintis. Tačiau su šiuo pranešimu, už kurį aš norėčiau padėkoti ponui Predai, tai konstruktyvus pranešimas. Noriu padėkoti, sako kalbėtoje pranešėjui, ponui Danpreda, už pasirinktą konstruktyvų požiūrį pranešime Jeigu peržiūrėsime komisijos komunikatą, ten aptartos dvi konkrečios sritys. Ten konstatuojama, kad ES reikia vidinių priemonių, kurios būtų prieinamos bendradarbiavimui tarp valstybių narių socialinio saugumo srityje, bendradarbiavimui su trečiosiamis valstybėmis. Tokios priemonės turi egzistuoti. Mano frakcija nagrinėjo šį komisijos pasiūlymą ieškodama standartinių nuostatų dėl tokio bendradarbiavimo, kalbant apie bet kokį įprastinį susitarimą tarp ES ir trečiųjų šalių. Paprastai tai grindžiama lygių traktavimu, galimybę persikelti pensijas į kitą valstybę ir taip toliau. Dabar grįžtu prie pono Predos pranešimo. Mes balsuosime už du kompromisinius pakeitimus, kurie mūsų manimų susiję su pakeitimais teikiamais atskirai. Jie nėra labai prieštaringi, bet jie susiję su esminėmis pranešimo dalimis. Pavyzdžiui, š, dėl šešto punkto norime atskiro balsavimo. Mes nenorime vien daugiau už daugiau principo. Nes jeigu jis bus įrašytas, tai jis taps bausme tiems žmonėms, kuriems būtina išlikti judiems, ypač kalbant apie valstybės, kurios neužtikrina žmogaus teisų demokratizacijos. Manome, kad tokių asmenų esančių tose šalise judumas turi būti užtikrintas pagal šiuos principus. Tai reikia, kad valstybės siektų pažangos remdamos šiais principais. Bendrais brožais reiktų sukurti dialogą, kuris leistų trečiųjų šalių piliečiams tikėtis socialinių teisų užtikrinimo e, jiems būnant Europos Sąjungoje. Taigi mums reikia tokio dialogo, kad būtų kad žmonės galėtų pasinaudoti šiais principais. Jie būtų naudingi ir mums, ir jiems. Šešta pastraipa. Šeštas punktas. Manome, kad reikėtų trečiasias šalis paraginti remti imigrantus ir suteikti jiems visą reikalingą informaciją, ypač judžia, jud, jud, judiems gyventojams. E, būtų keista raginti juos bendradarbiauti su ES ir tuo pat metu nepasiūlyti pagalbos. Mes turime pasiūlyti tom šalims pagalbą, kad jos išlaikytų joms reikalingus darbuotojus savo šalyje, kad nebūtų protų nutekėjimo. Toliau Weberio pakeitimas, numeris pirmas. Kalbame apie visas strateginės svarbos asociacijas prioritetinėse sritise, strateginius ryšius su Latino Amerika šiame nuomonės projekte. kalbame taip pat apie pietinio pusutolio valstybės, Afrikos valstybės, į, į jo, tie žemynai, tie regionai turi būti paminėti, nes turime išvardinti valstybės, iš kurių yra imigran, kilę migrantai. Bet manau, kad arba reikia iš, įtraukti visą sąrašą, arba nieko neminėti, kalbėti tik apie bendrus principus. Galbūt lengviau pasirenkti antrąją uh, alternatyvą ir tiesiog apsiriboti bendro pobūdžio pareiškimu, o ne vardinti visas šalis. Ačiū, ponė Prėdė, ar norėtumėte sureaguoti? Um, în primul rând aș vrea să uh, salut retragerea amendamentului 9 de către domnul Paleckis. Mes uh, palankiai vertiname aplinkybę, kad ponas Paleckis atsijėmė savo pakeitimą, noriu jam už tai padėkoti. Dėl ponios uh, Mūnis ir Gomes pastabų noriu pirmiausiai už jų mintis padėkoti, kadangi jau buvo galima tikėtis to, ką pasakė ponė Mūnis. Manau, kad e, per artimiausias dienas kurios liko iki balsavimo dėl šios nuomonės, rasime būdų, kaip išspręsti šį klausimą dėl pirmojo punkto, atsižvelgiant savaime suprantamą į ponios Weber pakeitimą bei į tai, ką, ką tik kalbėjo ponė Mūnis. Manau, kad iki balsavimo tikrai sustarsime dėl bendros pozicijos. Ačiū. Labai ačiū. Tuo diskusiją šiuo klausimu baigiame. O dabar periname prie pono Vigenino informacijos. Jis vadovavo AFET ir SEDE jungtiniai delegacijai į Kosovą, į Serbiją. Pirmiausia delegacija lankėsi Belgrade, ten susitiko su valdžios institucijomis, pilietinė visuomenė, tarptautinėmis organizacijomis ir jų atstovais. O po to keliavo į Prištiną kur susitiko su vietos e, veikėjais. Šios, e, šio vizito tikslas buvo toks. Gavus e, pažangos ataskaitas apie atitinkamas plėtros valstybės, buvo norima pažiūrėti, kaip valstybės gyvena iš tiesų ir kaip rutuliuojasi dialogas tarp Belgrado ir Prištinos, nes jų santykių normalizavimas yra pagrindinis žingsnis link ES integracijos abiems šiam šalims. Be to, delegacijoje buvo bandoma išsiaiškinti e, kai kuriuos e, vidinės reikšmės klausimus rengiant e, pranešimus. Pranešimų projektus atinkami pranešėjai šią savaitę pateikė ir AFET komitete apie juos gruodžio mėnesį kalbėsime. Pone Vigeninai, žodis jums. Dėkui pirmininkė. Taip pat dėkoju už jūsų asmeninį indėlį rengiant šį vizitą. Mes su jumis susitikome anksčiau prieš vykstant į Serbiją ir Kosovą, likus keletai savaičių. E, atitinkama delegacija laikėsi Vakarų Balkanuose. Manau, kad e, vizitas vyko pačiu laiku e, prieš komisijai paskelbint pažangos ataskaitą, bet to buvo praėjęs maždaug šimtas dienų nuo naujos vyriausybės pradžio, darbo pradžios Serbijoje. E, prieš mums atvykstant ponė Clinton lankėsi Belgrade ir Prištinoje. Taigi mes tarsi patikrinome, ar viskas buvo gerai padaryta, ar buvo gerai pasirinkta vizitų ir panašiai. Aš esu tikras, kad mūsų partneriams e, e, davėme panašius signalus, kokius davė ponė Clinton. Nesileisiu į detalės, nes pranešimas rengiamas raštu, jūs rasite daugumą detalių. Bet aš norėčiau pasakyti, kad šis vizitas buvo labai gerai suorganizuotas, sugebėjome sutikti su visais reikalingais Sergijos ir Kosovo atstovais, išskyrus pono Nikoličių. Su juo negalėjom susitikti, jis buvo užsienyje. Bendras įspūdis e, pasitikimų Serbijoje yra toks. Dabartinė vyriausybė nepaisant mūsų susirūpinimo, kai ji buvo formuojama prieš šimtą dienų, yra pasirengusi dirbti, rimtai vertina savo įsipareigojimus. Ir tai, kad dialogas aukščiausių politinių lygmenių vyksta tarp Serbijos ir Kosovo, rodo, kad vyriausybė yra pasirengusi e, dirbti taip, kaip pasižadėjo. Tai yra labai svarbu. Žinoma, Darbas nebus lengvas, nes dabar parlamente pagrindinė opozicinė partija, kuri yra proeuropietiška, netrukdys įgyvendinti ES reikalavimų ir rems dialogo tarp Serbijos ir Kosovo tasą. Atrodo, kad Europos integracija išlieka pagrindinis šios vyriausybės prioritetas tai patvirtino abiejų pusių, abiejų pagrindinių, tiesą sakant, trijų pagrindinių partijų šioje koalicijoje lyderiai - ministras pirmininkas, vicepremjeras Vučičius ir vicepremjeras atsakingas už Europos integraciją. Jie turi visą reikalingą infrastruktūrą sukūrę. Buvo išsiaiškinta šiokių tokių silpnųjų grandžių per susitikimus. Pavyzdžiui, naujųjų administracijos e, narių skirtingais lygmenimis kvalifikacija ir pasirengimas darbui. Tai galima paaiškinti tuo, kad pagrindinė koalicijos partija ilgą laiką jau nebuvo valdžioje ir naujiems žmonėms reikia šiek tiek laiko, kad priprastų prie naujų atsakomybių susričių ir naujo vaidmens. Ta pati galima pasakyti ir apie opoziciją. Daugiau negu tris mėnesius, kiek mes žinome, e, pozicija daug maštylėjo ir sprendė savo vidinės problemas. Atrodo, kad dabar šios problemas jau išspręstos ir iki šio mėnesio pabaigos uh, demokratinė partija greičiausiai turės naują lyderį, naujus vadovus ir pradės dirbti kaip konstruktyvi opozicija Serbijoje. Norėčiau išskirti vieną iš susitikimų. Turiu galvoje susitikimą su pagrindinės valdančios partijos lyderiu, e, ministro pirmininko pavaduotoju Vučičiumi. Per tą susitikimą mums susidarė įspūdis, kad jis yra rimtas politikas, jam kur kas e, svarbiau yra įsipareigojimų įgyvendinimas negu viešieji ryšiai ar darbas su žiniasklaida. Todėl, kai mes jį pakvietėm atvažiuoti į Europos parlamentą ir uh, papasakoti čia apie savo idėjas, įsipareigomus ir ketinimus. E, jis atsakė, kad jis nenori važiuoti į Bruselį tik tam, kad parodytų, kad važiuoja į Bruselį. Jis nori kažką rimto pasiekti, o tada atvažiuos ir mūsų informuos apie tuos pasiekimus, tarsi atsiskaitys. Kitas svarbus susitikimas, kuris e, galbūt e, parlamentarams būtų įdomus, buvo su Dabar iešku pavardės, nes, kaip sako kalbėtojas, pamečiau pavardę. Pona Vukčevičiumi. Karo nusikaltimų prokuroras Vukčevičius. Ir uh, E, mes pastebėjome, kad jis savo darbe yra nemažai nuveikęs ir daug pasiekęs. Ir išskiriame labai konkrečius klausimus susijusius su liujininkų apsauga. Taip pat kalbėjome apie priekybą per sienas nelegalę, kontrabandą. Ta sritis išlieka labai sudėtinga ir skausminga. Ja reikia išspręsti. Taip pat yra labai daug dingusių asmenų. Jo tarnyba buvo įsteigta prieš dešimt metų Ir jis sakė, kad pradžioje nesitikėjo, kad bus tiek daug darbo. Jis tikėjosi, kad e, apsidirbs kur kas greičiau. Bet dar ir šiandien išlieka labai daug e, neišsiaiškintų bylų, reikia e, patraukti baudžiamojo atsakomybė daugelį žmonių, bet mums susidarė įspūdis, kad jis yra atsidavęs savo darbą ir yra pasirengęs sėkmingai jį užbaigti. Aišku, niekas neįsivaizduoja, kiek dar jo karo nusikaltimų tarnyba turės veikti. Kalbant apie vyriausybės stabilumą. Neseniai e, toks klausimas būdavo keliamas. Bet dabar iš principo matome, kad tarp pagrindinių partijų lyderių yra užmėgsti geri darbiniai santykiai. Ir kadangi visi siekia tų pačių daugmaž tikslų pagrindinių, atrodo, kad šiai vyriausybei nėra e, pavojaus, bent jau artimiausių metų. Aš esu pasirengęs atsakyti kitus klausimus, todėl aš dabar nepristatysiu visų detalių. Aš mieliau pereičiau prie kito mūsų e, vizito etapo. Šiaurės Kosovo pirmieji vartai toje vietoje sustikome su EULEX misijos atstovais ir po to trumpai sustojome KFOR e, būstinėje Novoselėje. Mes aptarėm jų darbą, jų laukiančius uždavinius. Nereikia dabar vėlgi smulkintis, bet pasakysiu, kad Vėliau Prištinoje susitikome su misijos e, ULEX e, vadovo pavaduotoju Andy Spaks ir jis sakė, kad turbūt geresnis sprendimas būtų sustiprinti EULEX vaidmenį ir EULEX galėtų pasirūpinti ir KFOR pareigomis ateityje. Taip e, pati struktūra palengvėtų ir dirbti būtų lengviau, nes, kaip e, sakė Andy Spaks, e, finansavimas ateina iš tų pačių šaltinių. Tačiau manau, kad šis klausimas neturi būti sprendžiamas nedelsint. Tai buvo tik toksai pasiūlymas. Svarbiau yra tai, kad Kosovas ir jo valdžia jaučiasi padrasinti komisijos atliktos e, tikimybių studijos. Dabar jis mato, kad egzistuoja visos e, būtinos e, prielaidos vizų supaprastinimo sistemai įvesti. Šiuo klausimu jie iš tiesų nori pasiekti apčiopiamų rezultatų. Galėčiau pacituoti Europos integracijos ministrę. Ji sakė, kad suprantame, jog vis sunkiau darosi kitoms regiono valstybėms <coughs> Atsiprašau, darosi vis sunkiau Kosovui pasirengti, nes kitos valstybės regione turėjo kur kas mažiau reikalavimų tenkinti, jiems buvo lengviau, o Kosovui šimtas reikalavimų iškelta. Mes esame pasirengę tą padaryti ir jeigu e, e, juos įgyvensime, reikš, kad mes esame gerai sportiškai pasiruošę, geros sportinės formos. Jie tai traktuoja kaip tam tikras pratybas. Mes optimistiškai vertinome naujos serbų valdžios poziciją. Kosovo ministras pirmininkas Tači mus įspėjo, kad nebūtumėm per daug optimistai. Ne pirmas kartas, kai e, Serbijos vyriausybė duoda pažadų ir prisima įsipareigojimų, bet e, jie nėra pagarsėję gerų tų pažadų tenkinimu. Bet e, vis tik e, įkvepia tai, kad dialogas prasideda. Dar vienas dalykas, aš norėjau paminėti štai ką. E, serbų e, aktyvumas ir Kosovo pietuose, ir šiaurėje išlieka labai svarbus gerinant santykius tarp Kosovo ir Serbijos. Mes susitikome su ministro pirmininko pavaduotoju E, kuris Kosovo vyriausybėje dirba, etninis serbas. Jis paaiškino, kokia pažanga yra padaryta ir sakė, kad yra pateiktas pasiūlymas padidinti mažumų kvotą Kosovo parlamente iki dviejų narių. Mus tai įkvėpė, kai mes susitikom su Serbijos ministro pirmininko pavaduotoju Vučičiu, matėme, kad jis yra pasirengęs uh, susitikti su Kosovo e, premjero pavaduotoju e, e, iš Serbijos regiono, kad aptartų tokius klausimus kaip serbų aktyvumas politinėme gyvenime, visuomenės gyvenime Kosove. Šiaurės Kosovas išlieka labai rimta problema ir čia detalių nepristatinėsiu, bet atrodo, kad modelis, pagal kurį dirba E, pietų Kosovo serbai e, gali būti pritaikytas ir šiaurėje. Tai reikštų pozityvų poslinkį ir e, panaši praktika galėtų paplisti visame Kosove ir tokiu būdu natūraliai būtų išspręstos visos problemos. Žinoma, šios problemos išlieka labai sudėtingos dėl parlamento struktūrų, dėl to, kad, kaip mums sakė, Kosovo ministrai negali net nuvažiuoti šiaurės Kosove Jeigu jie bando kreiptis į šiaurės kosoviečius, jie to negali padaryti. Žinoma, šiaurės Kosovas išlieka tema, kuri reikalauja ypatingo dėmesio. Turime imtis būtinų žingsnių jam paremti ir padėti bandantiesiems mm, padidinti pasitikėjimą abiejos, vienų kitais abiejose pusėse ir buvo sakoma, kad e, būtina užmėgsti ir tokius santykius ir dialogą, pagal kurį Kosovas, Šiaurės Kosovas taptų socialinės, politinės ir ekonominės e, Kosovo sistemos dalis. Gal aš čia ir baigsiu, kaip jau sakiau, vizitas vyko pačiu laiku. <clears throat> Jis buvo labai pozityvus, Mes labai pozityviai vertinome viską, kas ten vyksta. Tuo pat metu e, davėme labai svarbių signalų savo partneriams. Pabrėžėme, kad e, dabar kelias į Europos integraciją jiems yra atviras, ypač Serbijai, tačiau didelė dalimi ir Kosovui, kai pradėta stabilizacijos ir asociacijos sutarties rengimas. Vadinasi, nuo dabar, kad ir kas būtų, E, viską valdo Kosovo ir Serbijos valdžia. Nuo jų priklausys, ar bus greičiau įgyvendinti rezultatai ir įtvirtinti pastarųjų savaičių geri pokyčiai. Ačiū. Hmm, much, Ačiū. Pone Vigeninai, dabar suteiksiu žodį kolegoms, kurie buvo delegacijoje. Visų pirma, ponas Daf sėdė pakomitečio vardu. Pirmininkė, ačiū. Noriu padėkoti ponui Vigeninui už tai, kaip jis vadovavo tai delegacijai. Vizitas įvyko sklandžiai, mes sulaukėme labai malonus prieimimo. E, susitikome su išorės veiksmų tarnybos nariais bei ambasadoriais dirbančiais Belgradoje ir Prištine. Prištinoje. Išsivežiau įspūdį, kad Belgrade niekas nebekalba ES vardu. Yra savotiška tyla Europos klausimų. O tai potencialiai gana pavojinga situacija, vakumas. Kažkaip tai kažkada reikės tą vakumą užpildyti, jei norime serbų politikams, serbų politikus e, tvirčiau pakreipti ES linkme. Bet aš sutinku su pono Vigenino teiginiu, kad nauja serbų vyriausybė, nors tai ir pas, paradoksalu, geba daryti didesnę pažangą Kosovo klausimui nei jos pirmtakė. jos pozicija šalies viduje yra tvirtesnė, nes jį remia nacionalistinėmis pozicijomis, tvirta nacionalistinė pozicija. Ir jei ji norėtų, ji galėtų padaryti nuolaidas, kurių nepavyko padaryti Tadičiui arba kur jūs nenorėjo padaryti. Pavyzdžiui, dėl integruoto sienos valdymo klausimo. Teorija viskas atrodo labai gražu, bet praktiškai įgyvendinti tai bus labai sunku. Nemanau, kad reiktų. Manau, kad reiktų tinkamai įvertinti pasienio problemas ir šį klausimą. Uh, ir kiek dar lieka neišspręstų klausimų. Reikia atskraidinti serbų policininkus prie sienos dabar, nes, nes jie kol kas negali vykti į šiaurės Kosovą palei tą sieną. O į ES leks misija e, toliau menkėja Dabar ją saugo KFOR paja, misijos pajėgos, tačiau tai daugiau kainuoja. Aš peržiūrėjau audito rūmo ataskaitą dėl ESLEX misijos ir joje yra nerima keliančių e, teiginių ir Europos parlamentas turėtų giliau pasidomėti šią ataskaitą. Aš iš vis vertinant ES e leks misijos pobūdį ir jos e, siekius dvasę, aš imu labai smarkiai tuo abejoti. Atsirado tikra tiesioginių kontaktų tarp serbų ir Kosovo serbų galimybė ir tikimybė. Ir tai leidžia tiesi naujus tiltus tarp Belgrado ir Prištinos. Taip pat pono Vučičiaus ir pono Petravičiaus susitikimas yra svarbus ir jų santykiai turėtų būti palaikomi. Nepakanka Dudičiui vien susitikti su Tačiumi. Turi būti palaikami kontaktai tarp abiejų, abiejose regionuose gyvenančių serbų. Bendrai vertinant padėtį Kosove, susidaro įspūdis, kad jis pademonstravo gebėjimą gyventi savistoviai. Manau, kad tai labai sudėtinga, nes prieš tai tam regionui niekada neteko to daryti. Nes ten visą laiką kontrolė priklausė kažkam kitam, beveik 500 metų ar net ilgiau. Ir taip pat svarbu vykdyti vidinės politinės reformas, įskaitant ir rinkimų reformą prieš rinkimus. Kiek žinau, ji yra suplanuota iki kitų metų pabaigos. Ačiū. Dabar ponas Panseri. Grazie, brevemente. Penso anch'io che la visita sia stata. Ačiū. Trumpai. Manau, kad šis vizitas buvo labai naudingas. Ir žinoma, reikia ir reformų, ir dialogo. Man tai svarbiausia vizito išvada. Galimybė normalizuoti santykius tarp Belgrado ir Prištinos, e, jų susitaikymo su ES procese yra sudėtinis elementas, tačiau reikia pripažinti keletą ligmenų, taip pat ir tarptautinės bendruomenės vaidmenį santykiuose su Kosovu. Pirmasis ligmo tai yra suverenitetas ir nepriklausomybė. Tai apima ir laipsnišką institucijų konsolidavimą ir decentralizaciją. Toliau, antras lygis, galima jį vadinti tarptautiniu. Ir čia turime kalbėti apie tarptautinės bendruomenės vaidmenį, kuri turi išspręsti dilemas ir jungtinių tautų E, saugumo tarybos rezoliucija 1244 apie tai ir kalba. Tai taikytina visam Kosovui, taip pat ir šiauriai. Toliau probleminės rytis. Tai, kad serbų bendruomenė šiaurėje nėra, jų nepripažįsta, tai yra Mitrovicoje gyvenantis 40 tūkstančių serbų. Uh, įvairiose savivaldybėse. Tai susijęs su dar papildomu kiekiu problemų. Ir manau, kad Europos parlamentui ir Europos Sąjungai tenka konkretus uždavinys daryti spaudimą, kad e, klausimai susiję vis, su visais trimis lygminėmis būtų sprendžiami nusekliai. Reikia veiksmingų reformų, kad Kosovas ir Serbija palaikytų nenutrūkstantį dialogą santykiai tarp Belgrado ir Prištinos yra gyvybiškai svarbus. Jei Belgradas mano, kad sus... suartėjimas su Europos Sąjunga yra perspektyva, vis dėlto e, tų dviejų šalių santykiai yra labai susiję su, šiuo, su šiais procesais. Ir ponia Ulrike Lunačiak. Ačiū ponia Kukanai. Aš Pritariu kolegų išsakytiems įspūdžiams, taip pat pritariu tam, kad ponas Vigeninas buvo puikus delegacijos vadovas e, vizito metu į abi šalis. Ir ši kelionė buvo labai svarbi užsienio reikalų komiteto darbui, nes mes aplankėme abi valstybės tuo pačiu metu. Pasirodė komisijos pažangos ataskaita, mes rengėme savo pranešimą ir tai svarbu abiems valstybėms. Aš šiek tiek pavėlavau ir negirdėjau pono Vigenino pasisakymo pradžios, bet jis tikriausiai paminėjo, kad mes e, paruošėme dirbą e, ponios Ešton apsilankimui. Taip pat testiniam darbui. Jos vyriausios įgaliotinės veiklai ten praeitie ir ateityje. Norėčiau e, dar pakomentuoti klausimus, kuriuos aptarė mano kolegos. Serbijoje, kaip ir daugelį, mane maloniai nustebino naujos vyriausybės noras e, siekti dialogo su Kosovu. Ir ponas, nors ponas Dašišis viename iš susitikimų save, apie save kalbėjo kaip apie nacionalistą, jis pareiškė, kad tai galbūt jam pagelbės. E, padės įtikinti savo, savo tautiečius, kad reikia tuos žingsnius žengti. Ponas Vučičius labai aiškiai pasakė, kad, tai bus, kad jiems bus sunku, bet kad jie rengėsi tuos žingsnius žengti. Tai siunčia pozityvius e, signalus iš Serbijos, kad viskas e, linksta santykių tarp Serbijos ir Kosovo normalizavimo kryptimi, taip pat ir iš Serbijos pusės. Noriu pridurti du dalykus kalbant apie susitikimą su ponu Vukčevičium ir ponu Viekaričiumi, jo pavaduotoju. Man paliko įspūdį pats pastatas, jo architektūra. Tame pastate numatytos patalpos liudininkų apsaugai, kad yra galimybė liudininkams duoti parodymus ir jie nėra matomi, niekas negali patekti ten. Ir manau, kad tos patalpos buvo labai sėkmingai panaudotos apsaugant liudininkus nuo grasinimų. Taip pat pavyko apsaugoti jų tapatybę. Taip pat noriu dar kai ką paminėti. Jie išklausė mūsų kritikos dėl kaltinimų e, dėl organų, žmonių organų kontrabandos. Mes net keletas iš mūsų apie tai kalbėjome, kalbėjome apie tai, kad e, nagrinėjant tą atvejį iškylo pavojus liudininkų. Jie paaiškino, kad liudininkas pats norėjo, kad procesas vyktų būtent taip. Jie paaiškino, kad viskas nėra taip paprasta juoda ir balta. Ir, ir man buvo įdomu išgirsti jų pasakojimą apie tai, kaip jie dirba ir kaip jie nagrinėja. Dar vienas klausimas, kurį aš iškėliau. Manau, kad čia Europos parlamente galėtume parodyti iniciatyvą šio klausimu. Pak, uždaviau klausimą apie jo vadyviją, serbų generolą Bosnijoje, kuris pakeitė barikadų pusės. Serbai ragina jį suimti, jis buvo suimtas Austrijoje praėjusiais metais, nors tarptautinis baudžiamųjų bylų teismas išteisino jį, jam nepateikti jokie kaltinimai. Ir dabar nežinau tiksliai, ar jis yra Austrijoje, ar jau grįžęs į Sarajevą. Ponas Vukčevič labai aiškiai pasisakė, sakydamas, kad jis privalo paklusti serbų įstatymams ir tai, ką sako tarptautinis baudžiamųjų bylų teismas, nėra aktualu ir kad jis norėtų, kad būtų e, parengtas supratimo memorandumas su Bosnija, toks pat, koks yra su Kroatija. Ir kad problema yra ne Bosnijos prokurorai tyrėjai, bet Bosnijos politikai, kurie neparengė to memorandumo. Nes tuomet jis galėtų keisti savo procedūras. Aš norėčiau pasidomėti šiuo klausimu, galbūt panagrinėti jį dar kitą progą komitete. Kosovas kolegos jau beveik viską pasakė. Man buvo svarbu išsiaiškinti, kalbant su šalies premjeru, tai, kad ar gali būti keičiamas vyriausybės sudarimas ir neįvykdžius rinkimų e, sistemos reformos. Jis paaiškino, kad viskas yra stabilu ir kad kol nebus įvykdyta e, nuodugni rinkimų reforma po paskutinių rinkimų, kurie nebuvo laisvi ir e, teisingi, buvo nustatyta pažeidimų. Aš, laus, aš pasakiau, kad jie norėtų, kad, kad būtų kad būtų tokie rinkimai, kuriuos galėtų paremti Europos parlamentas. E, SLX misija, e, pasirodė, apie ją ataskaita pasirodė, apie ją auditorumo ataskaita pasirodė tuo metu, kai mes buvome tenai. Žiniasklaidos reakcija dėl šios ataskaitos uh, buvo tokia, kad tarsi ta e SLEX misija visiškai buvo nesėkminga. Tačiau kai aš pasidomėjau, aš bandžiau pristatyti kitokį nuomonę. Audito rūmai teigia savo ataskaitoje, kad padėtis nėra tokia gera, kalbant apie korupciją ir kovą su organizuotų nusikalstamumu, tačiau taip pat labai akcentuojama ES ir valstybių narių atsakomybė. Taip pat tai, kad ES nėra tokia vieninga, kokia turėtų būti 20 valstybės yra pripažinusios Kosovo, o penkios ne. Taip pat, kad reikia skirti ir siūsti pakankamai darbuotojų į tą misiją, bet jie turi būti, jų kvalifikacijos turi atitikti labai aukštus reikalavimus. Taigi mes Europos parlamente tuo taip pat turėtume susirūpinti. Daugelis valstybių nori, kad ta misija būtų toliau pratesa, nes tai didžiausia civilinė misija, tačiau neno, jos nenori, jos, jai sutikti tokios paramos, kokios reikia. Taigi šios problemos dalis su mumis, susijusi su mumis pačiais. Ačiū. Uh, Ačiū už įdomią informaciją. Visiems taip pat dėkoju už tai, kad atstovauti taip puikiai Europos parlamentui šiame svarbiame abiejų šalių raidai etape. Dabar tęsime darbo atvarkės svarstymą, kiti darbo atvarkės klausimai. Nematau norinčiųjų jų užduoti. Kito posėdžio laikas ir vieta. Posėdis vyks pirmadienį, lapkričio 19 dieną 11 val. 30 minučių. Diskutuosime su Haičio prezidentu ponu Marteliu. Po to kitas posėdis vyks ketvirtadienį 9 val. ryte. Vyks balsavimai dėl Albanijos rezoliucijos. Savai suprantama, abu posėdžiai vyks Strasbūrė. Ačiū dalyvavimo posėdis baigiamas